Rozpoczynamy ważny punkt. Gerbėmiai kolegos, aš manau, kad galime tęsti darbą. Proszę Państwa, rozpoczynamy wysłuchanie. Ponios ir ponai. Taigi, busimoji žemės, bendroji žemės ūkio politika mes turėsime padirbėti gerokai. Ja reformuojant šiuo atveju mūsų pranešėja yra Ester Herans Garcia. Jinai rengia pranešimą apie strateginius planus, kurie apriepia pirmąjį ir antrąjį ramšius ir taip pat įgyvendinimo modelį. Taip pat Ulrike Müller rengia pranešimą dėl horizontalaus reglamento, o Erik Andrew dėl e, bendrosios rinkos organizavimo reglamento pakeitimo. Šiandieną vyks viešieji klausimai, kuriuose dalyvauja nemažai specialistų, įvairių institucijų atstovų ir taip toliau. Pirmiausia, tai mes išklausysime uh, pranešimus, kuriuos e, padarys e, trys kvestiniai ekspertai. Jozefas Milleris iš Bavarijos, Žaks Karle iš Prancūzijos. Žakarlė yra e, Žemės ūkio strategijos skyriaus vadovas ir Mathias Burst, Bavarijos ūkininkų asociacijos generalinio sekretoriaus pavaduotas. Ir paskiau pasisakys regionų komiteto ir ekosonko atstovai. Ponas Gilme Kros yra regionų komiteto pranešėjas BŽUP politikos po 20 metų tema, o ponas John Bryan yra NAT skyriaus, Ekosoko NAT skyriaus pranešėjas apie būsimą BŽUP reformą. Dabar, lab, kadangi labai aiškiai manęs prašė, aš taip pat suteiksiu žodį komisijai. Jai atstovauja Žemės ūkio generalinio direktorato specialistas, kuris pateiks um, atitinkamų paaiškinimų. Po to suteiksiu galimybę pateikti klausimus ir, aišku, išgirsime atsakymus į juos bet prieš suteikiant žodį ekspertams, aš dar kartą suteiksiu galimybę pasisakyti komisijai. Taigi, daugiau informacijos nebepateiksiu ir pradedame klausimus. Kviečiu poną Millerį, Bavarijos žemės žemės ūkio ministrą, padaryti pranešimą jūs galite kalbėti nelgiau dešimties minučių. Ir iš karto visų atsiprašau. Aš dėja, kaip pirmininkas, turėsiu elgtis griežtai, nes daug yra kvestinių svečių, svečių ir prašyčiau todėl visų laikytis nustatyto laiko reglamento. Taigi, ponė Milleri, jums skirta 10 minučių, per kurias galite daryti pranešimą. Ekspertas kalba neįsijungęs mikrofono. Liebe Mitglieder des Europäischen Parlaments. Gerbimieji parlamento nariai, komisijos atstovai, ponios ir ponai. Labai ačiū, kad pakvietėte mane į šiuos viešuosius klausimus ir aš noriu suteikti galimybę uh, Jums išklausyti pranešimą apie komisijos pateiktą pasiūlymą. Aš gana aktyviai veikiau žemės ūkio srityje, buvau Bavarijos žemės valstybės sekretorių žemės ūkio reikalams, dabar esu žemės ūkio ministras. Jūs žinote, kad nuo pat pradžių buvo gilinama europinę integraciją šioje srityje, bet labai dažnai apie tą integraciją visuomenė sužino kaip apie neigiamą reiškinį. Iš pradžių bendroji žemės ūkio politika e, buvo sukurta tam, kad galėtų būti remiamos ūkininkų pajamos ir garantuotos minimalios e, kainos. Po to kažkiek rinka išsikreipė, tačiau visą tai jau praeities dalykai. Vėliau atsirado kompensacinės išmokos, kurios buvo mokomos priklausomai nuo produktų, pagamintų produktų kiekio. Paskiau atsirado atsietoji parama, susietoji parama ir aptarnaujimų plotų mokymai. Dabar komisija siūlo naują modelį, pagal kurį iš dalies komisija dalį atsakomybės perduos valstybėms narėms. Ir komisija taip elgėsi, teikdama, kad nori sumažinti kritiką, kadangi labai dažnai kritikuojama, kad vien tik jį diriguoja bendrai žemės ūkio politikai. Kita vertus, tokiu būdu kyla klausimas, ar bus įmanoma tinkamai gyvendinti subsidiarumo principą. Ir aš galvoju, ar nebūtų buvę geriau taisyti tik tas dabartinės bendrosios žemės ūkio politikos dalis ir elementus, kuriuos reikalinga. Nes BŽUP tikrai duoda naudos tiek ūkininkams, tiek valstybėms narėms, tiek vartotojams. Aš ir dėl konkurencijos bendroji žemės ūkio politika turi sukurti vienodas gamybos sąlygas visiems. Tačiau aš baiminuosi, kad perkėlus ati, perdavus daugiau atsakomybės valstybėms narėms, susikurs sąlygos, kurių komisija nebegalės kontroliuoti. Komisija nebegalės patvirtinti 27 skirtingų kontrolės, pavyzdžiui, procedūrų ir pačios kontrolės tvarkos. Tam, kad valstybės turėtų pakankamai e, svertų tai reikalinga tiesiog sutvarkyti patį pagrindinį teisės aktą, mažiau priimti deleguotojų teisės aktų. Ir galiausiai komisija turėtų pristatyti deleguotusius teisės aktus kartu su a, pasiūlymu dėl reglamento, nes tada bus galima aiškiai įvertinti, kokie bus gauti rezultatai ateityje. Tačiau aš netikiu kuo. Netikiu, kad ši reforma sumažins administracinio darbo naštą. Kiekvieną kartą, kai tik tai buvo imamasi tokios reformos, buvo žadama sumažinti biurokratinio darbo apimtis. Tačiau niekada tai nepasitvirtino. Darbo apimtis tik tai augo. O jeigu mes jau žengėme tokiu keliu, tai reikia norime mažinti tikrai darbo naštą, tai tada reikia atsisakyti tam tikrų taisyklių, tam tikro reglamentavimo, Pavyzdžiui, reikėtų atsisakyti tam tikrų prašymų pateikimo dėl paslaugų tipo kompensavimo. Nepamirškime, kad pasaulis taip pat nestovi vietoj, labai stipriai plėtojama žemės ūkis Azijoje ir kitur. Europos Sąjungoje žemės ūkis sudaro visą pagrindinį žemės ūkio sektorių, žemės ūkio gavybą. Ir jeigu mes e, daugiau nustatysime sąlygų susijętų su aplinkos išsaugojimu, aplink, e, taip pat gamtos išsaugojimu pirmajame ramstyje, tai tada kils grėsmė bent jau daliai dabartiniu metu gaunamų ūkininkų pajamų. Esu labai dėkingas Europos parlamentui, kad e, mano uh, pasiekėjui pavyko sumažinti kai kurių reikalavimų skaičių pirmajame ramstė. Dabar dėl e, visų tų hektarų nustatymo. Taip, tai yra geros taisyklės, nes tai sutampa su masto ekonomijos a, e, principu ir atitinka a, e, gyventojų demografinės tendencijas. To pakeitimo reikėjo. Tačiau tai, kad e, tiesioginės išmokos bus garantuotos tik tai tikriems ūkininkams, faktiškai reiškia, kad tokių tiesioginių išmokų negaus tie, kurie iš dalies užsima žemės, verčiasi žemės ūkio veikla Ir ypač tai pasakytina apie pačias gražiausias mūsų šalies vietas, net būtent ne visą darbo dieną ūkininkaujantys žmonės dirba kalnuotose ar kalvotose vietovėse. Klimato kaita, aplinkos apsaugos išsaugojimas, tai yra tos dvi temos, kurios itin domina ir žiniasklaida. Tačiau komisija siūlo didžiausią dėmesį sutelkti uh, į sąlygų vykdymą ir tos sąlygos siejamos aplinkos apsauga bei gamtos išsaugojimu, kraštovaizdžio išsaugojimu. Atitinkamai nustatomi ir reikalavimai, bet tokie reikalavimai turėtų būti nustatomi valstybių narių teisės sistemose. O jeigu atsiras papildomų reikalavimų, tai reiškia, kad pakils išlaidos. Valstybės narės tokios kaip Austrija ar ta pati Bavarijos žemė atsidurs nepalankioje situacijoje antrojo ramščio požiūrių, nes jau dabar mes tokius reikalavimus turime vykdyti. Norėčiau pateikti pavyzdį, keletą a, skaičių. Gamtos apsaugos priemonės Bavarijoje ir ariamosios žemės išsaugojimas apima iš viso 1,2 milijonus hektarų. Ir a, įvairios a, su aplinkosauga susijusios žemės ūkiai vykdomos programos a, sudaro apie 40 procentų visų programų, kurios vykdomos Bavarijoje. Pagal naują sistemą valstybės narės turės pateikti metinės veiklos ataskaitas, kuriuose turės būti nurodyta, kokiu rezultatu jom pavyko pasiekti. Tačiau turime atsižvelgti tai, kad pasikeitimai gamtoje neįvyksta per naktį, reikia laiko. Ir po metų įvertinti pasiektą rezultatą bus labai sunku. Gamta tai, na, koks nors mechanizmas, kuris greitai leidžia pamatyti rezultatą. Pirmiausia, reikia gamtą puoselėti, o paskiau tik tai galima pamatyti, kas vyksta toliau. Medį pasodinai, bet jis neužauga per metus. Taigi, reikia tokios žemės ūkio politikos, kuri suvienytų Europą ir antra, kuri padėtų ūkininkams skatintų kininkauti, leistų išsaugoti kraštovaizdį, užtikrinto patikimą maisto tiekimą dabar ir ateityje. Nebejotinai, kad šie uždaviniai pareikalaus didžiulių Europos parlamento pastangų ir darbo, taip pat ir komisijos. Ir jums iš anksto noriu padėkoti už tą darbą. Ačiū. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū, ponė Millerį, kad uh, pasidalijote savo mintimis ir aišku, dėkingas esu už šiltus linkėjimus. Toliau suteiksiu žodį ponui Žank Karle iš Prancūzijos. Dešimt minučių jums skiriama. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Aš pasisakysiu remdamasis savo skaidrėmis. Ir žinoma, aš laikysiuos dešimties minučių taisyklės, kurią jūs nustatėte. Pirmiausia, Mes negalime kalbėti apie BŽP ateities, jeigu nelygintume to, nors jis kovovo su kitomis žemės ūkio politikos kryptimis. Čia jūs galite matyti, kaip, ski, kaip keitėsi biudžetas parama žemės ūkiui pasaulyje ir matote, kad Kinijos biudžetas penkis kartus padidėjo, JAV du kartus padidėjo biudžetas, ES biudžetas buvo sumažintas gana reikšmingai. Ir mes matome, kad prognozijas komisijos iki 2027 metų siekia dar drastiškesnio sumažinimo. Vienam gyventojui amerikiečiai maždaug 550 eurų gyventojų, Europą, Kanadą ir Kiniją 200 eurų gyventojui. Ir tikslas nėra didinti biudžetą Europos Sąjungos, bet at, pas, pasižiūrėti, kokie yra konkurencinės sąlygos pasaulyje, kokios, kad būtų galima išlaikyti palankę padėtį Europos Sąjungoje. Toliau kalbant apie Europos Sąjungos biudžetą, kaip jisai kito, kito 2007-2027 metų laikotarpiai apie 30 procentų mažėja biudžetas. Ta situacija kelia nerimą, nes kadangi kalbam apie bendrą biudžeto voką, kiek yra skiriama šiai politikos krypčiai, tai sanklaudos fondai, kiti fondai, bent jau 20 milijonų eurų buvo numatyta iki 2027 procentų. Tai yra mažiau negu vienas procentas to biudžeto, kuris skirtas kariniams tikslams ir žemės ūkio paramai, par, parama labai mažėja. Aš nežinau, ar tuo keliu tikrai turėtum eiti ir čia kyla esminiai politiniai klausimai. Ir būtent aš nuo šios pastabos norėčiau pradėti savo pranešimą. Jeigu reikėtų pasižiūrėti mm, į pasiūlymą po 2020 metų, Atsietojų parama e, e, lieka pagrindu ir vienintelė šalis pasaulyje, kuri e, dar atsietą paramą naudoti yra Europa, vienintelis regionas pasaulyje. Ir tos taisyklės yra pasenusios, nustatytos 1908 metais. Ir kadangi kinta padėtis rinkose ir dažnai labai mažėja kainos krenta. Tai tas kelias tikrai nėra geras. Toliau strateginiai planai, kuriuos siūlo valstybėms narėms komisija, tai yra perkelimas atsakomybės valstybėms narėms. Ir ES nori vykdyti bendrą ES politiką, tačiau, kai yra sumažintas biudžetas, visa atsakomybė tenka valstybėms narėms ir jos turi renkti strateginius planus, orientacinius planus. Tačiau tai tik padidins skirtimus tarp valstybių narių ir ta politika tikrai nebus bendra, vieninga ES lygių. Toliau intervencijos sektorinės e, gali išplėsti bendro rinko organizavimo vaisių ir e, daržovių sektorėje logikos taikymą visai žemės ūkio produkcijai. O dėl 219 ir iki 2023 straipsnio taikymo, kurie suteikia įgaliojimus Europos komisijai krizių atveju imtis priemonių, žinoma, tie straipsniai reikalingi, tačiau reglamentas, kurį siūlo komisija, nėra jokių elementų konkrečių numatytų, kokios taisyklės būtų taikomos krizė atvejais. Dėl e, e, ateities privačios krizių valdymo priemonės, tai yra draudimai, savitarpio galbos fondai yra nepakankamos, kadangi žemės e, ūkio produktų kainų sviravimas nėra susijęs su gamybos sąnaudomis, toliau atsietoji parama yra brangi ir neveiksminga. Ir toliau BŽUP aplinkosaugos rezultatai taip pat nėra pakankamai. ES reikia tokios aplinkosaugos politikos, kuri būtų žymiai ambicingesnė ir aplinkosaugos politikos negalima suplakti su žemės ūkio politika, nes tai susilpnintų bendrai žemės ūkio politiką. Kokios yra strategijos? Du ramšiai. Antrasis. Pirmas ir antras e, ramšiai, jos reikėtų į keturis paskirstyti ramščius, tai leistų geriau ekonomiškai organizuoti ramščius kad būtų galima tinkamai valdyti pasiūlą, e, taikyti saugomas kilmės nuorodas, saugomas geografinės nuomonės, naujas ramstis, kuris būtų skirstas krizių valdymui ir rinkų reguliavimui, naujas trečias ramstis, kuris būtų skirtas perėjimui prie aplinkosauginių ir energetinių nuostadų ir ketvirtas ramstis būtų skirtas kartu atsinaujinimui ir investicijoms Tai leistų ES lygių tinkamai valdyti žemės ūkio rinkas. O dabar tą atsakomybę Europos komisija nori decentralizuoti ir perkelti Europ... E, e, valstybėms narėms. Laikas eina ir aš dabar Iš karto perinu prie dabartinio BŽUP struktūros ir tų priemonių. Mes turime keturis reglamentus šiuo metu. Tiesioginių išmokų reglamentas, kaimo plėtros e, reglamentas, ir reglamentas skirtas valdymui ir finansavimui. Komisijos pasiūlymas yra pergrupuoti strateginius planus, sektorinės intervencijas ir reglamentuoti bendrą e, žemės ūkio rinkų organizavimą, o krizių valdymas. Tai, tai jau mano minėti e, straipsniai. Ką mes siūlome? Išbraukti atsietąją paramą ir anticiklinę paramą. Ir reikėtų kalbėti apie krizių valdymo reglamentą, kuris leistų pagal strateginius planus, kurios turi renkti valstybės narės, perkelti atsakomybę Europos Sąjungos lygių ne vien krizių valdymo atveju, bet taip pat ir parama maisto produktų gamybai būtų teikiama. Ir vėlgi ketvirtis paramos tokios, kuri taikoma Amerikoje, ketvirtis eina tiesiogiai e, ūkininkams. Ir baigiant, norėčiau priminti, kad mūsų pasiūlymas rizikos ir krizių valdymui turėtų sustiprinti pirmąjį reglamentą strateginių planų reglamentą ir sektorinių intervencijų se, se, reglamentą, kuris šiuo metu yra pribuotas tik tai 3 procentais pirmojo ramščių, o tai yra labai svarbu. Negalima visko patikėti vien valstybėms narėms. Reikia, kad reglamentas apimtų krizių valdymą ir kuriame būtų ir anticiklinė parama. 223 straipsnis, e, straipsnė nuo 219-223 komisija galėtų deleguotaisiais aktais ir gyvenimo aktais valdyti krizės, e, tačiau nėra dar apibrieštos krizės, kokio tipo krizės galėtų būti rinkoje. Reikėtų numatyti veiksmų logiką, kaip valstybės narės galėtų nustatyti savo tikslus strateginiuose planuose bet jos nežino, kokie yra tikslai priemonių ES lygių. ES, kuomet įsikiša, jinai turėtų remtis tomis pačiomis nuostatomis, kokios yra nustatytos valstybės narėse. Toliau, kai kalbam apie valdymą rizikos ir krizių, yra du, du reglamentai - prevencija ir valdymas rizikų ir Kitas rim, didžiulis reglamentas tai yra bendro rinko organizavimo reglamentas, kuris taip pat apima krizių valdymą. Tai apima e, biudžetą ir tą pridėtinę vertę, kurią galėtų gauti ūkininkai šiuo biudžetu. Ačiū labai. O dabar pakviesime kitą mūsų svečią, poną Matijas Borst. Jis yra Bavarijos ūkininko asociacijos esančios Vokietijoje generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Pirmininkė, Europos parlamento nariai. Pasisakysiu šiandieną iš Bavarijos ūkininkų asociacijos perspektyvos. Man atrodo, mums tai yra labai svarbi galimybė ir būtina mums pasakyti, kad čia kalbame apie realius žmonės dirbančius ūkiuose, kalbame apie žemės ūkio ateitį. Tos diskusijos, kurios šiandien organizuojamos, negali būti tik teorinės. Negalime kalbėti vien tik apie sausus skaičius. Kalbėdami šią temą turime suvokti, kad kalbame apie realias darbo vietas, kalbame apie daugelio žmonių gyvenančių ir dirbančių ūkiuose gerovę. Norėčiau pradėti nuo štai ko. Taip, visų mūsų situacija skirtinga ir toje pačioje mūsų asociacijoje tikrai e, sąlygos nėra vienodos, skiriasi ūkių dydis, lygiai taip pat kaip ir visoje Europos Sąjungoje. Pavyzdžiui, Bavarijoje yra itin daug smulkių šeimininių ūkių. Tuo tarpu ES mastu e, mūsų ūkių dydis yra du kart didesnis nei ES vidurkis. Be abejo, dydis yra relativi savo, kad tai reikia suvokti. Šiuo metu Europos žemės ūkio politika turi du pagrindinius ramšius ir pagal naujausią pasiūlymą tie du ramšiai bus išlaikyti. Vyko ir viešosios diskusijos, ir diskusijos politinių lygmenių daugiausia dėmesio buvo skiriama tiesioginėms išmokams, tačiau, man atrodo, reikia suvokti, kokia skirtinga situacija yra ES šalise. Nuo 2010-ųjų padėtis daug kur nesikeičia, pavyzdžiui, Vokietijoje, Austrijoje, atsitoji tiesioginė parama mm, dabar teikiama regioninių lygmenių. Ir tiesiog vertinamos tos teritorijos, kurios atitinka reikalavimus, specialiosios žemės ūkio teritorijos, specialios zonos, kuriams reikalinga parama. Ir visa tai yra atliekama regionių lygmenių, tai bus daroma bent jau iki 20 metų. Tuo tarpu kitur ES situacija yra kiek kitokia, kalbant apie atsietąją tiesioginę paramą. Ir kalbant apie paraiškas išmokoms, kurios yra teikiamos, jų vertė tikrai yra skirtinga valstybėse narėse. Pavyzdžiui, e, rytų Europoje yra naudojama ta e, bendroji sistema, tačiau pirmiausia reikia pažvelgti į tai, e, kokioje padėtyje dabar yra atsidūrusios valstybės narės, kalbant apie tas išmokas, reikia nepamiršti ir žmonių dirbančių ūkiuose, kaip jau minėjau. Kalbant apie antrojo ramšio įgyvendinimą, e, štai galiu pademonstruoti, kokia padėtis susiklošiusi Vokietijoje. Tai yra tik viena ES valstybė narė. Ir čia yra pateikta informacija apie tiesioginės išmokas nuo e, daugiametės finansinės programos įgyvendinimo pradžios. Situacija tikrai labai skiriasi priklausomai nuo federalinės žemės, Pavyzdžiui, kalbant apie mm, ekologinį ūkininkavimą ir mm, lėšas skirtas pagal antrąjį ramstį, jų įsisavinimas tikrai skiriasi. Kai kur yra naudojamos e, klimatui draugiškesnės priemonės, tačiau akivaizdu, šioje schemoje yra vienas dalykas - Bavarija e, smarkiai pirmauja apie 120 eurų hektarui siekia suma. Ir čia kalbu ne tik apie tas privalomas teritorijas, tačiau apskritai visas teritorijas patenkančias iš įramsti. Ir į tai labai svarbu atsižvelgti. Atsižvelgti į tą specifinę nacionalinę situaciją, organizuojant tokio pobūdžio diskusijas. Dabar dėl dabartinio pasiūlymo. Man atrodo, tikrai jis e, bus gana skausmingas. Tai minėjo ir prieš mane pasisakiusieji. Kalbant apie tiesioginės išmokas, Bavarija per metus gaus 40 milijonų eurų mažiau pagal pirmą e, ramstį, o kalbant apie antrąjį ramstį, čia situacija neką geresnė. Ir nepamirškime, kad čia, kaip jau minėjau, kalbame apie gyvus realius asmenis, kuriuos šie pokyčiai paveiks. Deja, tai nebus teigiami pokyčiai. Čia matote naująjį įgyvendinimo modelį. Norima užtikrinti, kad būtų tiesioginis ryšys su naudos gavėjais, tada valstybės narės bus labiau įsitraukusios į strateginių planų rengimą ir panašiai. Mums atrodo, kad e, yra viena kryptis, kurią verta, e, kurią verta rinktis tai yra susijęs su subsidiarumo principu, tačiau e, nesu tikras, ar tai nepalieka atvirų durų deleguotiesiems bei įgyvendinimo teisės aktams. Kalbant apie mūsų asmeninę patirtį, biudžeto kontrolės komitetas Europos parlamente e, turėtų išlaikyti tam tikrą e, įtaką šioje srityje. Bet to reikia nepamiršti tų papildomų kontrolių ir sankcijų, kurios turės būti įgyvendinamos valstybių narių lygmenių. Nežinau, ar šiuo atveju pavyks neviršyti tos vadinamosios reikšmingumo viršutinės ribos. Čia matote mm, mūsų pažiūrį komisijos pasiūlymą. Sąlygų gyvendinimas yra pačioje apačioje paryškintas. Taip pat čia paminėtos aplinkosauginės priemonės. Bavarija yra e, ta žemė, kurioje tikrai daug lėšų panaudojama, panašiai kaip Pietų Tirolis Italijoje ir panašiai. Ta tikrai stiprios programos, kurios gali daryti realią įtaką, tačiau joms gali būti pakengta, jeigu tos sąlygos bus per daug intensyvios, jeigu bus jų per daug. Taip pat yra ir tam tikros ekoschemos viduryje, jos yra paminėtos. Kyla klausimas, ar tai turėtų būti susijęs su tiesioginėmis išmokomis, ar čia reikėtų daugiau lankstumo. Tai yra antrojo ramšio priemonės skirtos um, aplinkosauginėms priemonėms ir ekologiniam ūkininkavimui. Nenorime, kad šis rytis nukentėtų. Čia taip pat matote dar vieną skaidrę e, dėl galimų kitimų priklausomai nuo to, kuria kryptimi pasuks diskusijos dėl Europinio masto eko schemos. Pirmiausia, reikia nuspręsti, ar tai bus pasirenkamoji schema ar privaloma schema. Taip pat reikia kalbėti ir apie um, sąlygų įgyvendinimo turinį, taip pat tą kryžminę atitikti, žalinimą. Man atrodo, kad reikėtų išlaikyti pagrindą viso e, to, ką turime dabar. Vokietijoje vyksta intensyvios diskusijos ir ministerijų lygmenių, ir federalinių žemių lygmenių. Ir vienas dalykas, kuris išriškėjo, yra tai, kad regioniniai interesai skiriasi. Sudėtinga parengti vieną bendrą nacionalinį planą. pas mus yra ta federalinė sistema, federalinė struktūra, tad e, tikrai reikalingi nemaži kompromisai. Be to, Europos audito rūmai atlieka tam tikras užduotis, taip pat biudžeto kontrolės komitetas, kurį jau minėjau, yra tam tikros viršutinės ribos susijusios su galimomis paklaidomis, su e, išlaidų tikslumu O dėl tiesioginių išmokų ir antrojo ramšio. Norėtume, kad būtų išlaikytos tos programos, kurios iki šiol demonstravo gerus rezultatus, stiprios programos. Vyksta diskusijos, kaip jau minėjau, dėl ekoschemų, dėl sąlygų įgyvendinimo, dėl antrojo ramšio, tačiau svarbu nepamiršti vieno dalyko. Reikalingos taisyklės. Jeigu norime perleisti tą atsakomybę valstybėms narėms, labai svarbu ir atitinkamas lankstumas atsižvelgiant į teritorijų dydžius. Be to, stebėsena, kuri šiuo metu yra aptarinėjama, e, turėtų būti pasirenkamojo pobūdžio nuo 21 metų. O dėl mokėjimų perskirstimo Man atrodo, kad e, šiuo atveju judame link e, tos e, vieno hektaro taisyklės. Man atrodo, kad jums taip pat labai svarbu apsvarstyti ir tikrojo ūkininko savoką. Reikia nepamiršti omnibus reglamento ir problemų kylančių iš to, kad yra nemažai ne visą darbo dieną šią ūkinę veiklą užsiimančių ūkininkų. Dėkoju. Norėčiau pasveikinti taip pat pono Hanigeno svečius atvykusius į mūsų viešąjį klausimą, taip pat pono Nikolsono svečius, pono Svobodo svečius. Svečiai atvyko iš Čekijos Respublikos, Slovakijos, ponios Meliorų ir ponio, pono Hai taip pat. Svečiai šiandieną klausosi mūsų diskusijų. Labai gaila, kad ne visiems pavyko gauti vietą. Tikrai itin visus sudominusi tema. Tad itin aktyvus dalyvavimas šiandienos posėdyje. Pane Šnaider taip pat sulaukė svečių. Atleiskite, kad pamiršau tai paminėti. O dabar Perikime prie kitų pristatymų. E, regionų komiteto, taip pat ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovus išklausysime. Dabar suteiksiu žodį ponui Gijom Kros. Jis yra regionų komiteto pranešėjas, rengintis nuomonę dėl BŽUP politikos po 20 metų. Jis taip pat yra Oksitanijos e, regionės tarybos e, vicepirmininkas. Tada ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto atstovas pasisakys. Pirmiausia, žodis ponui Gijom Kros. Jums skirta 10 minučių. E, Ačiū pirmininkė. Ačiū už tai, kad priemėte mus šiandien ir suteikite žodį, nes aš galėsiu jums pateikti regionių ir vietos institucijų rekomendacijas dėl BŽLP politikos. Aš norėčiau į kelias temas atkreipti dėmesį, susitelkti, kalbėti. Turbūt nebekalbėsiu apie strateginius planus, kalbėsiu apie kaimo plėtrą, kalbėsiu apie e, rinkas ir taip toliau. 2017 metais Liepos mėnesį mes e, priėmėme nuomonę, jis laukė didžiulės paramos, Ir mes paraginame ES sukurti tokią BŽUP, kuri padarytų e, žemės ūkio politiką teisingą, tvarę ir solidarę, nes e, Europos komisijos pasiūlymai netitinka mūsų raginingo, raginimo ir netitinka tų iškų, e, kuriuos kelia tvari, tvarų žemės ūkis ir biovairovė. Dėl nacionalinių strateginių planų. Pasiūlyme yra sumenkinama ar netgi paneigiama Europos regionų e, rolė, vaidmuo bendroje žemės ūkio politikoje. Ir jiems suteikiama tik paprasta užduotis, tai yra nacionalinių lygių priemonės nustatyti. Ir toks taikymas tokios schemos organizavimo Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai sunaikintų tą patirtį, kuri yra sukaupta per daugelį metų ir neleistų regionams sukurti planus kaimo plėtros ir pritaikytus prie vietos sąlygų. Ir tai netitiktų ES tikslų. Pagrindinis vaidmuo, kurį vaidina regionų komitetas, turėtų būti išlaikytas ir netgi sustiprintas tas vaidmuo. Būtent e, tokią žinią aš ir perdaviau mūsų regiono komiteto vardu poniai Kostinger, kurie pirmininkavo neformal, neformal, neformaliai žemės ūkio e, tarybai Vienoje 24 rugsėjo, taip pat ir Strasbūrio 3 e, spalio Europos parlamente. Ir būtent buvo kalbama apie regionų vaidmenį bendroje žemės ūkio politikoje. Aš taip pat pasiūliau, kad tikslai išreikšti būtų kiekybišką formą ir jie būtų įtraukti į reglamentą, kad būtų galima garantuoti veiksmingumą ir, ir harmonizaciją strateginių planų. Pavyzdžiui, turėtų būti procentas nurodytas ekologinių ūkio augimo procentas, e, išmetamųjų teršalų žemės ūkio, taip pat procentas, E, mažinimo pesticidų ir įsikūrimo sąnaudų. Dėl kaimo plėtros. Tarp daugelio iššūkių, e, yra, kurie yra nustatyti žemės ūkio politikoje, geresnė teritorinė pusiausvyrą vienas iš tikslų, ir tai kelia susirūpinimą regionų komitetui. Nepaisant to, kad yra susidarys nuomonė, kad nesirūpinama pakankamai kaimo vietovėmis ir tai tik didina euroskepticizmą tose teritorijose ir nepaisant tikslo teritorinės sanglaudos, kuris yra įtrauktas į Lisabonos sutartį, mes konstatuojame, kad komisija siūlo 28 procentais sumažinti Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai. Plėt Ir būtent e, kaimo plėtra labiausiai nukentės nuo biudžeto apkartimų, nors pasaulio bankas rekomenduoja e, bendrą žemės ūkio politiką padaryti centrinę politiką antrajame ramstyje. Mes norime e, pareikalauti, kad toliau būtų derinamos taisyklės dėl struktūrinių fondų veikimo kad būtų galima tinkamai valdyti kaimo plėtros procesus ir taikyti integruotą teritorinį požiūrį. Priešingai paramos kaimo, kaimui politikos silpnimui mes matome, kad komisijos pasiūlyme yra stiprinamas miestų elementas Europos regioninės plėtros fonde ir būtina labai svarbu vis dėlto ginti kaimo vietovių gyventojų interesus. Kalbant dėl antro ramšio priemonių, mes priešiname perkelimams iš antro ramšio į pirmąjį ramstį. Mes atmename pagal mūsų parengtą nuomonę pasiūlymą dėl, rizikos, dėl ekonominių rizikų valdymo, finan, nes tai finansuotų daugiau draudimo kampanijas, o ne pačius ūkininkus. Ir tai visiškai nesusiję su kaimo plėtra, nes per daug būtų lėšų tam skirta. Dėl klimato ir sveikatos draudimo mes siūlome ir pritarėme įkurti nacionalinės savitarpos pagalbos fondus ir e, gamybos metodai turėtų būti atsparesni ir autonomiški. Toliau investicijoms parama reikėtų sąlygas nustatyti ir nustatyti 10 procentų ribą antrame e, ramstyje. Dėl vietovių, kurios yra nepalankiose gamtinėse sąlygose reikėtų 15 procentų voką taikyti antrame ram, ramstie. Gamybos būdai ir kokybė. Čia mes siūlome prievolę įtraukti priemonės, kai yra perinama prie ekologinio kunikavimo, kai yra kalbama apie e, trumpas e, gamybos ir tiekimo e, grandinės, sektoriai su kokybė ženklu yra svarbus ir ūkininkamas kalnų vietovėje. Toliau ūkininko pajamos dauguma dalis e, ūkininkų nuostolingai parduoda savo produktus ir be ekonominių e, e sąlygų pripažinimo, be paramos jauniems ūkininkams mes negalėsime pasiekti tikslų. Ir e, e, rinkų reglamentavimas būtų, žym, reguliavimas būtų žymiai veiksmingesnis ir mažiau kainuotų. Ir bent e, bendras e, žemės ūkio rinkų e, organizavimas, kurį siūlo komisija, kol kas yra neprivalomas ir tik 30, 30 procentų yra pirmam rankse numatyta. Analizė e, krizės, kuri buvo susijusi su pieno produktams, pademonstravo nepankankamumą tų priemonių, kurios yra taikomos. Savo nuomonėje dėl omnibus mes paprašėme, kad visiem, visai gamybai būtų taikomos paramos priemonės, kai yra rink, sutrikdamos rinkos. Taip pat reikėtų nustatyti rinkų, parengti, įkurti rinkų observatorijas, kad būtų galima mm, stebėti ir gamybos sąnaudas. Toliau, tiesioginės išmokos, jos turėtų būti teisingesnės ir dalesnės dėl viršinės ribos nustatymų 100 procentų turėtų būti iki 27 metų. Per tais metais mes pasiūlome nustatyti viršutinę ribą tiesioginių išmokų. Ir jeigu komisija būtų atžvelgus tą pasiūlymą, tai pasiūlymai, kurie buvo e, pateikti atsižvelgiant e, į darbo jėgą, tie pasiūlymai yra neveiksmingi. Mes siūlome iki 50 procentų atsižvelgti į darbo sąnaudas. Reikia atsižvelgti ir į darbuotojų gaunamus atlyginimus žemės ūkiuose. Ir į paramą teikiamą. Ir viršutinės ribos nustatymas turi būti privalomos valstybėms narėms. Toliau perskirstimo išlygos, perskirstimo išmokos minimos turėtų būti 30 procentų fondų pagal pirmą ramstį, skirtos mažoms ir vidėms įmonėms, kad būtų galima garantuoti gyvybingumą kaimo vietovių. Toliau susėtosios išmokos ir būtina išlaikyti mm, visose teritorijose susėtasias išmokas, visų pirma, kur yra pievos siekiant užtikrinti, kad ES pati apsirūpintų maisto produktais. Viršutinė riba turėtų būti 13 procentų pirmame ramstyje. Toliau dėl ekologinių nuostatų. Džiaugiuosi, kad yra sąlygos nustatytos, kai kalbama apie paramą sėjomanai ir tai turi būti vykdoma e, kasmet. Bet kadangi yra labai įvairių apibriešių, kokios yra tos ekologinės nuostatos, Tai čia iškyla pavojus, kad e, nebus galima tinkamai užimti reikiamą rinkos dalį. Siūlome 30 procentų iš pirmojo ramščio skirti šiom nuostatoms kad e, siekiant e, įtvirtinti žalėją praktiką ir atsvarę praktiką, kad būtų galima skatinti perimą prie ekologinio ūkininkavimo ir taip toliau. Tai gamybos būdai taip pat yra labai svarbus ir reikia paramą perinimo laikotarpio teikti ūkininkams. Kol kas tai nėra privaloma, tai yra savarankiškai pasirinkamos programos. Mes tikimės, kad jūsų komiteto parengta nuomonė atsižvelgs į vietos ir regioninės situacijas ir jų tikslus ir kad bus galima pasinaudoti tais privalumais ir tą patimtim, kuri sukaupta e, kaimo vietovėse. Dėkuoju. Bliam. Bardzo dziękuję. W tej chwili poprosimy. Na kągi, labai ačiū. O dabar paprašysiu Džoną Bryaną, kuris e, atstovauja Ekosokui ir e, NAT skirija rengia pranešimą BŽUP reformos tema. Ačiū pirmininkė kad suteikėte galimybę pristatyti ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto natskyriaus nuomonę, nes norėčiau atkreipti jūsų dėmesį. Iš tai, ką mūsų komitetas tvirtai įsitikinęs, kad BŽUP politika apskritai buvo viena sėkmingiausių politikų, kurios nuo pat savo gimimo pokario metais prisidėjo prie didesnės šalių sanglaudos ir taikos. Aišku, tai yra daugia funkcinė politika užtikrinanti uh, patikimą maisto tiekimą, maisto saugą ir tinkamai, um, <clears throat> tinkamą žemės ūkėje dirbantiems žmonėms. Kokie, koks jos tikslas? Tikslas tiekti pakankamai produkcijos priimtiną kainą. Bet šiais laikais iškilo daug naujų iššūkių, tokių kaip klimato kaita, mažėjantis žmonių skaičius, bet apskritai didėjantis žmonių skaičius Europos Sąjungoje. Ir tai e, reiškia, kad per artimiausios metus 50 procentų reikės gaminti daugiau maisto, bus daugiau suvartojama vartojimo vandens. Ir nebejotina, kad žemės ūkio sektorius todėl patirs didžiulį spaudimą. Todėl ypač svarbu tinkamai a, numatyti žemės ūkio sektoriaus finansavimą ir pakelti jį 25-28 procentais atitinkamai. Taip, žemės ūkio politika skyla į pirmąjį ir antrąjį raipsną, bet e, įstojus jungtiniai karalystiai labai um, didelį spaudimą patirs vidaus rinkos žemės ūkio sektorius, e, nes Junktinė karalystė nebedarys įmokų ES biudžetą. Savo nuomonėje mes labai aiškiai sakome, kad tai turi būti bendra politika, negali būti bendro finansavimo pirmajame ramstė ir negali būti užseimama renacionalizacija. Ekosokas tvirtai yra įsitikinęs, kad dviejų ramščių politika yra reikalinga ir mes visiškai kategoriškai prieš tai, kad ištekliai būtų kilnojami iš pirmojo į antrąjį raipsnį ir atvirkščiai. Tai įmanoma tik tuo atveju, kada vykdomas bendras finansavimas. Ekosokas pritarė naujajam a, <clears throat> rezultatų sekimo modeliui. A, kai nustatomos papildomos sąlygos ūkininkavimui, tam, kad būtų išsaugotas kraštovaidės kovojama su klimato kaita. Tačiau vykdant naują reformą, jos dėmesio centre turi būti ūkininkas. Jis neturi patirti didesnio sprendimo. Taip pat žinių perkelimas ir subalansavimas turi būti vykdomi tinkamai. Ekosaukas pritarė subsidiarumo principo didesniam um, vykdymui, bet tai neturi pažeisti bendrų interesų ir negali būti taip, kad dėl subsidiarumo principo atsidaras ne vienodos sąlygos, kuriamis konkuruos ūkininkai. Subsidiarumas turėtų suteikti būtent valstybėms narėms laisvės veikti savarankiškai ten, kur tai yra reikalinga. Dabartiniais metais valstybės narės susikūrė su labai skirtingais iššūkiais pavyzdžiui, apleidžiama žemė, vyksta dikumėjimas, kertami miškai. Vienod, skirtingai yra stangiamasi apsaugoti a, <clears throat> mišką, vandenį. Ir nebejotina viena, kad politikos įgyvendinimo reikia supaprastinti. Negalime apkrauti ūkininkų papildomą darbo naštą, todėl reikia, pavyzdžiui, labai gerai, kad siūlome geriau išnaudoti palidovus sukauptą ir renkamą informaciją. Bet nebejotinai, kad pagal BŽUP mokamos išmokos a, turėtų geriau subalansuoti žemės ūkio sektoriuje pajamas ir užkirsti reikia kelią tolesniai žemės ūkio naudmenų urbanizacijai. Svarbu, kad kiekviena šalis e, galėtų spręsti tik jai būdingas problemas, o ne kovoti su biurokrautė. Ekonomikos komitetas pritarė tiesioginių išmokų aukštutinių ribų nustatymui, bet mes nemanome, kad savanoriškom su ekologija sėtinoms sistemoms irgi reikėtų riboti išmokas. Naujoji BŽUP politika siekia labai ambicingų tikslų - 30 procentų skirti aplinkosaugai, daugiau skirti lėšų ir dėmesio ūkininkų veiklai. Mes pritarėme tam, kad būtų toliau taikoma susietoji parama kad e, nebūtų apleidžiama žemė, nes nebejotina, kad norint prisidėti prie klimato kaitos e, padarinių švelninimo, reikės imtis ir e, miškų išsaugojimo. Mes manome, kad pagal antrąjį ramstį taip pat turi būti didinamos išmokos ir antrojo e, ramščio srityje reikia daugiau mokėti už gyvūnų su gyvūnų gerove susijusias paimas. Mūsų komitetas mano, kad žemės ūkiai reikėtų daugiau dėmesio e, skirti žiediniai ekonomikai, geriau išnaudoti vandenį, daugiamatas pievas, geriau apsaugoti ekologinės sistemas. BŽUP turėtų užkirsti kelią gamybos perkelimui į tą šalis, kur nėra mokesčio už taršą, nes dažniausiai taip yra daroma ir priekyba tokiu atveju tiesiog daro žalą mūsų vidaus gamybai, o to neturėtų būti. Mes negalime importuoti mėsos, kur, gal, kurio, galvijo, kuris auginamas hormoniniais pašarais mėsos. Mes taip pat manome, kad BŽUP reformos sėkmė priklausys nuo to, ar bus pakankamas tos politikos įgyvendinimo finansavimas. Uh, negalime renacionalizuoti žemės ūkio politikos, nes e, prasmingi strateginiai planai, kurie padės spręsti nacionalinės pagrindinės problemas reiškia, kad komisija turės užsimti 27 atskirais planais ir jų gyvendinimu. Ačiū. Ačiū labai. Dabar galėtume išklausyti komisijos atstovus, jeigu jie norėtų sureaguoti į tai, kas buvo pasakyta. Galbūt kažką patikslinti būtų galima. Jeigu norite, galite pasisakyti dabar. Žinoma, galite pasisakyti ir po to, kai pasisakys Europos parlamento nariai. Pone Magela, generalinio direktoriaus pavaduotojų, ar dabar norite tarti žodį ar ne? Tačiau galiu jums skirti nedaugiau dešimties minučių, sako pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, man buvo įdomu išklausyti šios pristatymus ir nuomonės, e, kuriomis pasidalino jūsų svečiai. Dėkoju, kad komisijai taip pat suteikėte galimybę komentuoti šią temą. Pradėsiu nuo BŽUP strateginio reglamento. Rūdė Megelė, mano kolega, pakalbės apie horizontalų bei CMO reglamentus. Apie su biudžetu susijusius aspektus šiandieną nekalbėsiu, nes tai labiau susijęs su daugiametės finansinės programos kontekstu. Vis dėlto kalbant apie DFP ir e, BŽUP biudžeto išlaikymą, tai būtų didžiulis privalumas šiuo atveju. Ir mūsų pasiūlymas, kurį parengėme, e, buvo parengtas po itin plačių konsultacijų su suinteresuotomis šalimis, administracijomis, e, parlamento nariais, nacionalinių parlamento atstovais ir taip toliau ir po vykusių e, konsultacijų keletą pagrindinių elementų išryškinome. Pirmą kartą mūsų pasiūlyme yra e, siūloma e, turėti bendrą strateginį planą, kur yra įtraukta, įtraukti tiesioginiai mokėjimai, e, rinkos operacijos, taip pat e, kaimo vietovių plėtra. Ir komisija pasiūlė vieną bendrą BŽUP planą skirtą kiekvienai valstybei nariai, tačiau Kalbant apie plano parengimą, jo įgyvendinimą, vykdymą, ne visada atsižvelgiama į regionius aspektus. Tačiau taip, pasiūlymas yra gana lankstus ir regioninės valdžios institucijos gali išlaikyti savo vaidmenį įgyvendinant BŽUP planą. O dėl naujo atsakomybės ryčių perskirstimo Mes pateikėme pasiūlymą mažiau tos atsakomybės išlaikyti ES lygių ir daugiau jos perkelti mm, ant valstybių narių pečių, ant regionų pečių ir taip užtikrinti tą lankstumą. Be abejo, tai nereiškia, kad mes norime mm, iš pagrindų keisti BŽUP politiką. Norime, kad sąlygos būtų vienodos visiems, norime išlaikyti tuos bendrus e, elementus. Ir Kalbant apie BŽUP planą, labai svarbu išlaikyti tokią sistemą, kuri leisų nustatyti tuos elementus, taip pat išlaikyti reikalingą lankstumą bei subsidiarumą valstybėms narėms, kad BŽUP plane atsispindėtų jų šalių specifiką ir kad tie planai būtų nukreipti būtent į joms būdingus aspektus. Dėl įgyvendinimo modelio pasiūlėme pereiti nuo kontrolės ir nuobaudų sistemos prie rezultatais gristos sistemos. Mano kolega šiek tiek daugiau apie tai pakalbės. Dar vienas svarbus mūsų pasiūlymo elementas Tai yra e, nauja aplinkos ir klimato architektūra. Visa tai yra paremta e, trimis sluoksniais ar sąlygomis. Ir tos sąlygos, man, man atrodo, bus tam tikri kelrodžiai visiems, kurie padės užtikrinti lygių sąlygų sudarimą visoms valstybėms narėms, bet to kiekviena valstybė narė turės galimybę perkelti tas sąlygas į nacionalinius standartus ir pritaikyti prie e, savo specifikos. Antras elementas yra eko sąlygos susijusios su pirmu ramšiu. E, tai yra privaloma valstybėms narėms, tačiau pasirenkama nuostata ūkininkams. Ir girdėjau tam tikrų abejonių, ką valstybės narės turėtų daryti su ta e, e, ekologinė sąlyga, tačiau žinau, kad yra daug elementų, kurios gali patekti tų ekosistemų apripti. Trečiasis elementas yra įsipareigojimai naudojami e, klimatui, aplinkai, gyvūnų geroviai. Visa tai yra pagal antrąjį ramstį daroma ir yra jo prioritetų viršuje. Kiekviena valstybė narė turės daug lankstumo. Mm, žongliruojant tamis, tais trimis elementais, siekiant užtikrinti didesnį užmojų mastą susijusiu su klimato, aplinkosaugos tikslų įgyvendinimu. Čia buvo minėta tas 30 procentų išlaidų um, išlaikymas antrajam ramšiui, 40 procentų išlaidų užtikrinimas klimatui ir aplinkai bendraja prasme pagal BŽUP politiką yra ir kitų galimybių tai padaryti, naudojantis kitais elementais susijusiais su sąlygų įgyvendinimu. Vienas iš elementų mm, yra skirtas geresniam paramos nukreipimui, taip pat pajamų paramai skirtai ūkininkams. Labai didelės spragos egzistuoja ES šiame sektoriuje, kalbant apie pajamas gaunamą žemės ūkės rytyje. Tai siūlome daryti mm, išmokų mažinimo būdu, taip pat viršutinių ribų nu, nubrėžimo metodu. Buvo pateiktas e, klausimas dėl deleguotojų ir gyvenimo teisės aktų bei susijusių įgaliojimų. Man atrodo, kad komisija pateikė pasiūlymą atsižvelgdama į realų poreikį, tačiau reikia nepamiršti ir to, kad e, bendro sprendimo prieimimo procesos kompleksiškumas šiuo atveju egzistuoja ir tai taip pat šiek tiek apsunkina įgyvendinimo procesą. Dabar suteiksiu žodį savo kolegai. Ačiū. Kalbėtojas neįsijungęs mikrofono. Norėčiau kai ką pridurti prie to, ką pasakė kolega. Politika nukreipta į rezultatus. Man atrodo, tai yra svarbus elementas. Turime užtikrinti, kad BŽUP šiek tiek mm, labiau būtų nukreipta į tikslus Tačiau nemažiau svarbu kalbėti apie tai, ką turime nuveikti ir kokiu tikslu jų buvo pasiekti įgyvendinant ankstesnės politikas. Vienas iš prelegentų minėjo, kad reikėtų turėti konkrečius tikslus, įvardintus konkrečiais skaičiais europiniu mastu. Tačiau to dar nesame padarę. Galbūt į valstybės narės turėtume kreipti šio klausimu todėl kad politinė ir techninė prasme tai būtų sudėtinga padaryti. Todėl nusprendėme rinktis tokį požiūrį iš apačios į viršų ir renkamės tą procesą orientuotą į rezultatus. Analizę atliksime kartu su valstybėmis narėmis. Ir tai padės mums nustatyti prasmingus tikslus, e, kuriuos galėsime įgyvendinti, atsiprašau, kurių įgyvendimą galėsime sekti vėliau. Svarbus, svarbi yra ir ta metinė mm, įgyvendinimo ataskaita. Todėl, e, kad mm, į rezultatus nukreipta politika be abejo neduos apčiopiamų rezultatų vien per pirmus metus tam reikia daugiau laiko, tačiau bent jau bus žinoma, ar judama tinkama kryptimi, nes labai svarbu laiku įsiterpti um, į procesą, jeigu ne viskas klostosi sklandžiai, e, galbūt sustabdyti mokėjimus ir palaukti, kol valstybės narės grįž į teisingą kelią. Praeitie daug kartų buvo kalbėta apie žemės ūkio politiką, tačiau supaprastinimas Taip trokštamas supaprastinimas gali būti pasiektas tik keičiant taisyklės ES lygių. Nuo to ir bandome pradėti. Taip, yra taisyklės ir valstybių narių lygmenių. Jos e, perveda paramą naudos gavėjams. Tačiau pirminis tikslas e, yra užtikrinti didesnį lankstumą ir kuo mažiau suvaržymų kuo mažiau itin griežtų taisyklių. O dėl deleguotojų teisės aktų mes pateikėme pasiūlymą dėl to, kas mūsų nuomonė atrodo mm, yra logiška. Kalbant apie naują sistemą, svarbu, kad jį pasiektų reikalingų tikslų. Ponas Kerol minėjo apie šį pasiūlymą. Ir taip, mūsų pasiūlyme yra taisyklės dėl maisto grandinių. E, man atrodo, kad gamintų organizacijos ir taip gali džiaugtis geresnėmis sąlygomis. Jam šiuo atveju padeda ir omnibus reglamentas. Žvelgėme taip pat į nesažingas prekybinės praktikas. Siekėme, kad būtų pasiektas didesnis skaidrumas. Ir kai pradėsime tai įgyvendinti, pažiūrėsime, ar praktikoje tai padeda siekti rezultatų. O kalbant apie krisikos, rizikos valdymą, yra Žemės ūkio fondas, kuriame yra tam tikras kiekis lėšų numatytas. Ir pagal antrąjį ramstį tas finansavimas bus skiriamas. Valstybės narės galės pasinaudoti tomis lėšomis. Jos taip pat gali perkelti lėšas iš pirmo į antrą um, ramsti, kad būtų galima tas lėšas panaudoti krizių atveju. Man atrodo, tai yra labai svarbi žemės ūkio politikos dalis. Reikia nepamiršti sutartį dėl ES veikimo 11 straipsnio. Ten yra teigiama, kad mm, aplinkosauginiai aspektai yra horizontaliai aspektai einantis per įvairias politikos rytis. Todėl svarbu, kad tie aplinkosauginiai reikalavimai būtų įtraukti. Dabar dėl kartų klausimo, dėl jaunųjų ūkininkų yra numatytas lėšų papildymas, kalbant apie tiesioginės išmokas, taip pat yra įsikūrimo išmokos numatytos pagal antrąjį ramstį. Mes nebandame kažko naujo išrasti šiuo atveju, mes tiesiog norime užtikrinti, kad tos priemonės, kurios veikia ir toliau uh, būtų naudojamos ir būtų uh, taip sprendžiamos kylančios problemos. Ačiū. Dėkuoju. Išklausėme du generalinio direktoriaus pavaduotojus iš Europos komisijos, o dabar žodį suteiksiu pranešėjams. Turite po tris minutės galite pasidalyti savo įspūdžiais. Nepristatinėkite savo pranešimų, bet surigokite tai, ką šiandien išgirdote. Dėkuoju. Galėtumėt ir dosniau skirti mums, kad ir dešimt minučių, bet tiek to, suprantu. Aš esu pranešėja dėl strateginių planų Ir norėčiau pradėti nuo to, noriu pasakyti, kaip aš vertinu šį dokumentą. Tas dokumentas turėtų būti dokumentas, kuria nurodoma bendroji žemės ūkio politika. Kitas klausimas yra finansavimas. Komisija nenorėjo apie tai kalbėti, bet aš noriu tai pabrėžti, nes man atrodo, kad yra svarbu. Ir aš džiaugiuosi dėl antrojo kalbėjo, kuris kalbėjo apie tai, kad bendroji žemės ūkio politika tikrai nesiremia tokiu dideliu biudžetu kaip kiti pasaulio regionai ir šalis. Mums reikia pakankamai finansavimo, jeigu norime pasiūsti aiškę politinę žinę. Čia aš išvelgiu tam tikrus pastus. Sakote, balsuokite už BŽUP, o, toliau, o vėliau kalbam apie biudžetą, kuris yra labai sumažintas. Manau, kad pirmiausia mes turime nuspręsti dėl pinigų, o po to nuspręsti, ką su tais pinigais daryti. Būtent tokią žinią ir turėtų gauti iš parlamento taryba. Toliau. Pinigų perkelimas iš antro ramščių. Perkelimas į kitus regioninius fondus. Čia aš kreipiuosi komisijos narius iš Žemės ūkio generalinio direktorato. Pareigūnai tame direktorate turbūt kitaip masto negu už šią sritį atsakingas komisijos narys, komisaras. Bet BŽP pinigai yra BŽP pinigai, negalima kitiems tikslams jų naudoti. Yra pirmasis ramstis, rinkų valdymas ir taip toliau. Ir yra kaimo plėtros politika. Bet tai turi būti susijęta su pagrindiniu tikslu, kuris yra užtikrinimas tinkamų gyvenimo sąlygų tose vietovėse, kur gyvena ūkininkai ir ūkininkauja. Kitas dalykas yra techninė dokumento dalis. Mums reikia bendrų taisyklių. Komisija ketina uh, suteikti subsidirumą valstybės narėms, bet tai per nelik daug lankstumo. Tuos dalykus reikėtų patikslinti, nes tai netitinka ankstesnės tvarkos. BŽP galėtų suteikti galimybę perkelti atsakomybę. Bet čia nekalbama atsako, apie atsakomybės perkelimą. Čia kalbama apie sprendimų prieimimo įgaliojimus, kurie suteikiami valstybės narėms. Bet e, tada jau nutolsime nuo tų bendrųjų aspektų, kuriais grindžiama BŽUP. Ir tai reiks, kad bus mažiau išteklių ir jau nebebus Tai jau nebebus bendroji žemės ūkio politika. Mes periname nuo e, nurodančios sistemos su tam tikrais tinkamumo kriterijais prie kitos sistemos, kur yra nustatomi tam tikri rodikliai ir kriterijai. Taigi čia yra esminis paradigmos pasikeitimas. Norime gerinti ūkininkų pajamas, bet kodėl tuomet mes reformuojame BŽP? norime ją supaprastinti, bet vienos priemonės niekada nebuvo, viena priemonė niekada nebuvo paminėta. Apribokime dokumentų kiekį, kurį kasmet turi teikti ūkininkai ir gyvulių augintojai. Sumažinkime tą administracinę naštą. Pakeiskime komunikavimo būdą. Tai būtų tikrai revoliucinga supaprastinimo priemonė. Kodėlgi tokia priemonė nėra siūloma? tikrojo ūkininko apibrieštis. Tai yra svarbus dalykas. Jauno ūkininko apibrėžimas taip pat yra svarbus, nes jaunas ūkininkas galbūt jau nebus taip suprantamas, kaip buvo prieš 20 metų. Vyksta ir kartų kaita. Regionų komiteto atstovo pasisakymas man padarė įspūdį, ten buvo kalbama apie viršutinės ribos nustatymą. Nežinau, ar ta viršutinė riba turėtų būti privaloma ar laisvai pasirinkama, kaip perskirstimas turi būti, nežinau, bet vienas dalykas yra aiškus. Moteris turi vaidinti labai aišku vaidmenį šiame pasiūlyme. 19 dieną dokumentas kur bus kalbama apie moterų vaidmenį ekonomikos politiko kaimo vietovėse. Tas dokumentas bus e, išverstas į oficialias kalbas ir ten bus daug įvairių rodiklių, statistikos duomenų. Atsiprašau, kad kalbėjau taip ilgai. Kai gavome komisijos pasiūlymą, tuomet politinės diskusijos vyko. Dabar mes tiesiog uh, reaguojame į labai konkrečias temas ir norėčiau, kad to ir laikytumėmės, neišsiplėstumėm į politinės diskusijas. Pritariu viskam, ką jūs pasakėte, bet dabar žiūrėkime į techninius klausimus daugiau. Ponas Andriu, tris minutės. Ačiū pirmininkė techniniai klausimai, bet jie yra grindžiami politiniais duomenimis. Ir tai, apie ką kalbėjo ponia Garsija, yra akivaizdu. Tai yra, kad mes nepritarėme komisijos paiktam pasiūlymui. Nes galiausiai reikia viską pakeisti tam, kad niekas nepasikeistų ir viskas liktų po senoviai. Taigi, ponios Garsijos pasakymas buvo labai aktualus. Mūsų požiūrė gal skiriasi, bet komisija savo požiūrėje tarsi ir nekeičia bendrosios krypties. Bet nesijaudinkite, 19 dieną gausite teisėkuros pasiūlymą, kuris labai bus mm, išsamus. Bet dabartiniai pasiūlymai kol kas tikrai netitinka mūsų lūkesčių ir netitinka tikslų, netitinka mūsų poreikių. Mes šiame komitete, Žemės ūkio komitete, turime kalbėti apie bendrą Žemės ūkio politiką, kalbame apie visą žemyną, Europos žemyną. Tai yra svarbu pasaulinių lygių. O nuo pat pradžių mes sakome, kad mes nepritarėme komisijos pasiūlymui savo komitete, nes tai netitinka politinių iššūkių, e, žemės ūkio, teritorinių, ekonominių iššūkių. Štai toks yra kontekstas. Jeigu kalbame apie pasaulinę rinką, tai akivaizdu, kad labai yra svarbu Reglamentavimas, reguliavimas. Jeigu mes turėsime labai silpną komisijos pasiūlymą, nepasieksime tikslių. Kalbam apie kainų, žemės ūkio produktų kainų sviravimą. Tai nėra tikroji reforma. Nėra nei pakankamų siekių, nei perspektyvos. Tai yra tik administracinio pobūdžio reforma, taip galėčiau pasakyti nuo europinio lygmens atsakomybė perkelima į nacionalinį lygį. Štai tokią reformą siūlo komisija. Ir tai tikrai netitinka iššūkių ir poreikių Europos žemynė. Visi kiti žemynė jau įrodė, kad biudžetas turi būti pakankamas skirtas žemės ūkio ir žemės ūkio produktams. Ir ES biudžetas, biudžetas turėtų būti atitinkamas. Mes nesame kažkokie profsąjungo žemės ūkio, mes esame europarlamentarai ir mums rūpi mūsų rinkėjų problemos. 2050 e, metais gyventojų žemės nuėtės skaičius labai smarkiai išauks. Ar, ar mes turim dabar pagalvoti apie tinkamą bendrą žemės ūkio politiką? Negalima įsivaizduoti, kad mes bendrą politiką e, kursime, e, atsakomybę perkeldami į nacionalinį ir teritorinį lygmenį. Žemės ūkio ir maisto produktų politika yra ypatingai svarbi. Reikia reformos iki 2027 metų. Turime tikrai nelabai daug laiko, dėl to mums reikia aiškios realios strategijos Aš noriu padėkoti pasisakiusiems, kurie išsakė labai įvairią nuomonę, nuomonę ir tai atrodo, kad tikrai e, komisijos pasiūlymas netitinka iššūkių ir tikslų. Mes galime perstruktūrizuoti bendrą žemės ūkio politiką, kad ji netitiktų ES tikslus. Na taip, ponios ir ponai, atsidūriau gana sudėtingoje situacijoje. Man reikia kai ką padaryti, nes mes pamiršome apie bendrai rinkos organizavimą. Tai yra ta pranešimas, kurį jūs, pona Andriu, rengiate. Ir aišku, mes neturime nutolti nuo mūsų nagrinėjimos temos bet turime viską tinkamai subalansuoti. Jeigu jūs norite, kad aš pristatyčiau savo pranešimą, tai reikėjo taip ir pasakyti, tai nėra šios, e, šio posėdžio tikslas pristatyti savo pranešimą. Aš tiesiog kalbėjau, reagavau į bendrą žemės ūkio politiką, jos reformą. Sint. Nu ką, ja. Pone Miller, diskusija tikrai gana sudėtinga ir tikrai esminė. Mes, ko gero, turėtume išnaudoti turimą progą ir, sutei, ir paklausti e, specialisto, ką jie kaip mano. Taip mums reikia naujos bendrosios žemės ūkio politikos, bet tokios, kuris skambėtų iš didžiai. Mes turime galvoti ne tik tai apie ūkininkus, kaip jiems padėti, bet galvoti ir apie tuos visus milijonus, 500 milijonų vartotojų, kuriuos reikia aprūpinti saugio, saugiais maisto produktais. Ir reikia užtikrinti kaimo vietovių gyvybingumą, nes auga migracija iš kaimo vietovių į miestus. Kaimo vietovėse Prieš kaimo vietovės mes taip pat turime prisėmę atsakomybę ir tai turi būti BŽUP dalis. Aš pati rengiu e, pranešimą horizontalaus reglamento dėl BŽUP finansavimo valdymo ir kontrolės tema. Tai artima man tema yra keturi E, įvyko keturi susitikimai su šešėliniais pranešėjais, mes labai daug dirbame kartu su komisija, kas yra aktualu. Bet mes galėsime svarsyti visus šitos klausimus tik tai kartu su komisija, o jau tada pateiksime savo siūlomus pakeitimus. Aišku, sistema, kuri orientuotųsi į rezultatus, kuri e, būtų grindžiama aiškiais parametrais, rodikliais ir standartais, yra naujas dalykas. Kita vertus, mes vis tik tai kalbame, be kita ko, ir apie supaprastinimą. Todėl supaprastinimas turi reikšti mažesnę darbo naštą ir ūkininkams, ir piliečiams. Kągi mes bandysime daryti? rengdami pranešimą. Mes nebejotinai susisieksime su nacionalinėmis valdžios institucijomis ir tikrai dėl bendros, naujos bendros žemės ūkio politikos nesinorėtų restruktūrizuoti visiškai nacionalinių sistemų, nors aptarti daugelį dalykų tikrai būtų naudinga. Esu tikras, kad klausimų daug daug kas rūpi pagal naujai teikiamą pasiūlymą, kuris turėtų apginti ūkininkus, supaprastinti jų darbą. Be to, reikės atlikti ir politinį pasiūlymo vertinimą, nes aš manau, kad parlamento vaidmuo yra didelis, todėl teks gerokai pasiraityti rankovės, kad mes galėtume tinkamai dirbti. Pirmininkas. Na kągi, aš manau, kad e, klausimų užduota mūsų ekspertams bus ir pirmiausia pateiks klausimus koordinatoriai. Pone Des. Ne, pono Des nėra salėje. Tada kitas kolega pasisakys irgi dvi minutės turi. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausiai tai noriu pasakyti, kad esu dėkingas pranešėjams, jog atvyko, padarė pranešimą, iš daly, pranešimus iš dalies jų mintis sustiprino tai, ką aš galvoju ir manau, kad reikės kai kurios dalykus tobulinti. Todėl aš tikrai pritariu daugeliu minčių nors ne visoms mintims, kurios išdėstytos a, tyrimo dokumente. Yra kolegų, kurie mano, kad a, e, ne pernelyg abicingos reformos imamės ir kad reikėtų a, siekti ambicingesnių tikslų. Bet kuriuo atveju aš manau, kad Pirmiausia, būtina išlaikyti bendrąją žemės ūkio politiką ir nerenacionalizuotą žemės ūkio. Iš dalies komisija patvirtina, kad tokie būkštavimai nepagristi. Kita vertus, mano galva, turi būti patvirtintos labai aiškios kai kurios priemonės. Dalis tų priemonių būtų privaloma ir jas būtų privalu įtraukti nacionalinius strateginius planus Tai būtų priemonės susijusios, pavyzdžiui, su tiesioginėmis išmokomis, mažais ūkiais. Ir frakcijoje mes svarstėme ir kitą dalyką, kuris turėtų uh, tapti privalomu. Būtent, aš manau, kad reikėtų apibriežti tą europinę patirtį, kurią pravartu būtų atsižvelgti rengiant nacionalinius strateginius planus, nes jo e, patirtimi būtų galima pasinaudoti vair, esant įvairioms sąlygoms. Taigi tai yra tokie esminiai elementai. kurie man įti aktualūs ir norėtųsi išgirsti, ką mūsų specialistai kvestiniai apie tai mano. Kitas klausimas. Ačiū, ponia pirmininkė. Ponas Des. Noriu padėkoti pranešėjams už pranešimus, taip pat ir parlamento kolegoms, kurie rengia pranešimus. Na taip, panašu, kad e, po truputį einama link bendro sutarimo. Ir mes visi sutarėme, kad tikrai nebūtina turėti 27 dabartinių atskirų aplinkosaugos priemonių savadynų. Gal pakaktų turėti vieną bendrą sąrašą, iš kurio valstybės narės galėtų pasirinkti. Ir teisingai pastebėjo Bavarijos žemės uh, viceministras, kad uh, pavyzdžiui, Yra valstybių narių, kuriuose labai e, seniai jau įgyvendinamos tokios aplinką tausojančios priemonės ir jos neturėtų būti už tai baudžiamos. Uh, jos turėtų būti skatinamos veikti toliau, kaip ir kolega iš socialdemokratų frakcijos. Aš manau, kad mes galėtume pritarti daugeliu komisijos pasiūlymų, bet jos reikia tinkamai įvertinti ir įsiaiškinti, ar jie padės mums ateityje susidoroti su naujais iššūkiais. Be to, Noriu atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną dalyką, kuris per ankstesnius rinkimus į Europos parlamentą iškilo gana aštriai. Ūkininkavimas kalvotose vieto, vietovėse. Ar tai yra tikri ūkininkai ar ne, kurie ūkininkauja tokiuose vietovėse, nes e, ten ūkininkaujama ne visą darbo dieną. Todėl aš manau, mums nereikia perlenkti lasdos, rengiant aktyvaus ūkininko apibrėžti. Reikia pagalvoti, kaip tai padaryti. Dabar e, finansinė pusė. Jeigu viską, skai, jeigu skaičiuoja Briuselis, tai ūkininkams po tų skaičiavimų atitinka mažiau nei 10 procento. Mes kalbame apie keletą milijonų ūkininkų, bet kalbame apie e, netokias ir didelės sumas, todėl reikia labai protingai skirstyti a, išteklius. Ponas Agnius, na, aš dabar a, bandysiu atliepti airijos ūkininkų interesams. Keletą kartų nuskambėjo klimato kaitos, kraštovaizdžio išsaugojimas, ekologinis sukininkavimas, bet aš tiesiog galvoju, ar iš tiesų mes žinome, ką reiškia šitie terminai, ar mes žinome, kaip viskas bus, jeigu, sakysime, bus, mėso, bus sumažinta mėsos gamyba, reikės sumažinti galvijų skaičių. Jeigu norėsime mažinti nitratus oksidą. Tai ar tai reikš, kad reikės mažinti baltyminių kultūrų auginimą? Taigi, ar apgalvotos visos tokios detalės? O gal uh, tikimasi gauti pagal kažkokį tai mistinį vidurkį? Ačiū. Ponas Lozo. Ačiū pirmininkė. Aš į visus kreipiuosi ir žinoma į komisiją. Aš pats esu ūkininkas ir esu linkęs jums pasakyti, kad niekas nepasikeičia bendro žemės ūkio politikos paprastinimas, nepaisant tų diskusijų, nesikeičia. Ūkininkai patiria tą pačią kontrolę kasmet. Ar naujoji BŽP bus naudinga, ar, ar, ar neiduos naudos ūkininkams? Ar tai leis pagerinti, vystyti, tobulinti ūkius, ar sumažins sąnaudas? E, yra nustatoma visiškai neteisėta konkurencija, taip pat egzistuoja ir spekulacijos. Ir neskiriama pakankamai dėmesio žemės ūkiui apskritai Keletą, keletą dešimčių tūkstančių žemės ūkio valdų išnyko, tiesiog nebeegzistuoja e, Prancūzijoje, taip pat ir savižudybų skaičius tarp ūkininkų didėja. Ir šioje asamblėje Europos, nepaisant, kad daug yra deputatų, kurie kritikuoja BŽUP, dėja daugelis iš jūsų balsuoja už šią naują BŽUP. Ačiū. Przechodzi do wypowiedzi pani panów posłów po półtorej minuty. O dabar išklausysime mūsų narius, galime suteikti po pusantros minutės. Ačiū labai. Ponios ir ponai, mes turime nemažai abejonių dėl e, šių trijų reglamento projektų skirtų žemės ūkio politikai. Visų pirma, pasiūlymas sumažinti biudžetą yra nepriimtinas, išorniai kompensavimo metodai yra nesažiningi. Taip pat nepritariu tam, kad būtų numatyta viršutinė riba skirta paramą ES lygių. E, nebuvo įspręsta problema susijusi ir su drėkinimo mm, sistemomis. E, taip pat čia reikalingas iš ankstinės komisijos leidimas, e, norint išmokėti tiesioginės išmokas. Teisingumo teismo praktika aiškiai nurodo, kad tik ES teisėkuros institucijos gali priimti sprendimus susijusius su esminiais ES politikos elementais. Reikėtų susipažinti su 64-65 dalimi dokumente e, C355 brūkšnelis 10 Ir teisingumo teismas negali nuspręsti, kurie ūkininkai gaus tiesioginės išmokas ar ne, ar kokias sąlygas reikia įgyventi. Šiuo atveju tai yra esminis mūsų e, žemės ūkio politikos elementas. Tokiu atveju komisija negali perimti visų įgaliojimų iš, iš parlamento ar iš tarybos. Mes negalime leisti jiems to padaryti. Dėkoju. Dėkoju, dėkoju pasisakiusiems. Aš noriu pateikti klausimą dėl kitų atsinaujinimo. Tai yra labai svarbu mano šaliai, nes uh, mano šalyje ūkininkai yra vyriausio amžiaus ir tikrai yra labai svarbu ir toliau pasistengti užtikrinti kaitų atnaujimą ir pritaukti jaunus ūkininkus. Reikia pozityvių priemonių BŽUP reformoje. Manau, kad jų turėtų būti žymiai daugiau tų patrauklių priemonių, ypač tose regionuose, kurie turi nemažai e, apribojimų, trūkdžių, pažiūrėjau, tokiausių regionai susiduria su ypatingais sunkumais, kurie apsunkina e, vertimas į žemės ūkių. Aš norėčiau žinoti, ką mano komisija šią temą, kaip mes galėtume vengti, veikti, kad galėtume užtikrinti kartu atsinaujimą žemės ūkio sektoriuje. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė, ačiū mūsų ekspertams už jų šiandienos pristatymus. Aš tarsi noriu išgirsti konkretesnių problemų sprendimų iš jų pusės, nes uh, E, tos bėdos, su kuriomis susidurėme, yra gana aiškios ir žinomos, tačiau norisi girdėti kažkokių pasiūlymų šiuo atveju iš ekspertų pusės. Norėčiau paklausti pono Millerio, ką jis mano apie aktyvaus ūkininko apibrišti. Mūsų valstybėje narėje m, tikrai tai yra itin aptarinėjimas klausimas. nes e, būtent ūkininkai gauna žemės e, ūkio lėšas, paramą ir reikia iki galo žinoti, kas yra tas aktyvus ūkininkas. Dar dėl žalinimo išmokų norėčiau sužinoti jūsų nuomonę. Šiandieną buvo kalbėta apie tai, kad turėtų būti tam tikra viršutinė riba nubriežta. Dauguma valstybių narių, skaitant ir Rumuniją, nepritarė tam. Tuo pat metu yra sakoma, kad ūkininkams turi būti mokama už jų pastangas e, vykdyti žalinimo veiklą. Uh, E, ir ekologiški, ekologiškesnę veiklą. Norėčiau paklausti, ar tos išmokos bus ribojamos iki 60 tūkstančių ar iki 100 tūkstančių eurų. Čia man trūksta aiškumo. Ponas Dolfmanas, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau pratesti nuo to, kur sustojo mano kolega aktyvaus ūkininko apibrieštis. Galiu pritarti tam, kas buvo sakyta anksčiau. Manau, šiuo atveju nereikėtų išmesti už borto tų e, ne visą darbo dieną ūkinę veiklą užsiimančių asmenų, nes tam tikrose nepalankiose veiklai teritorijose e, yra žmonių, kurie ne visą darbo dieną užsima tokią veiklą. Tačiau pagrindinė bėda slypi kitur. Ji yra susijusi su tuo, kad yra itin daug naudos gavėjų, kurie apskritai tos ūkinės veiklos praktiškai nevykdo. Būtent dėl tos priežasties mums reikia itin atidžiai pagalvoti, kaip reikėtų elgtis tokiais atvejais. Vokietijos žemės ūkio ministras praėjusią savaitę pasakė, kad būtina spręsti šią problemą, tačiau nebuvo pateiktas joks konkretus pasiūlymas, kaip tai būtų galima padaryti. Todėl belieka mums e, suremti galvas ir pažiūrėti, kokių minčių kyla šiuo atveju. Reikėtų pažiūrėti, kaip būtų galima suaktyvinti šią politiką. Yra jaunų žmonių, kurie galbūt nori tapti ūkininkais, nori investuoti kaimiškose vietovėse ir galbūt jiems praverstų pagalba iš tų asmenų, kurie jau turi patirtie šioje srityje. Man atrodo, tai yra esminiai klausimai, kuriems reikėtų skirti daugiausia dėmesio. Ačiū. Visų pirma, norėčiau pasveikinti naująjį Žemės ūkio komiteto ekonomikos socialinių reikalų komitete e, pirmininką. Taip pat norėčiau pritarti prieš mane pasisakiusiems kolegoms. Tie du dokumentai, kuriuos gavome iš regionų komiteto, taip pat iš ECOSO komiteto, yra svarbus. Ir pagrindiniai klausimai, kuriems e, dėmesį skyrė pranešėjai, yra susiję su tam tikrais e, e, e, decentralizavimo aspektais valstybėse narėse. Iš vienos pusės kyla rizika, kad viskas bus labiau nacionalizuota, taip, tačiau taip pat e, kyla rizika susijusi su tuo, kad valstybėse narėse e, vyksta tie centralizavimo procesai ir Man atrodo, reikia kalbėti ir apie mūsų komiteto sumenkusią svarbą Europos parlamente. Tad atsižvelginti tai norėčiau paklausti pranešėjų, ar jų nuomonė nebūtų naudingos diskusijos, bendros diskusijos šiame komitete prieš e, teikiant e, pasiūlymus dėl pakeitimų. Didžioji dauguma palaikė pono Dafman pranešimą ir uh, Tikiuosi, kad mums pavyks išlaikyti daugumą, kalbant apie naują reformą. Europos e, parlamento tarnybų jūsų prašymų parengta nuomonė tikrai yra naudinga pranešėjui. Tai bus aptarinėjama ir komiteto lygmenių. Ponas Kaputo taip pat pateikė tokį prašymą ir koordinatoriai prieėmė tokį sprendimą. Ponas Linsas dabar prašau. Ačiū labai. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad mane šiek tiek e, suneramino tai, kad jūs e, tarsi nenorėjote suteikti man žodžio, tačiau norėčiau pateikti klausimą ponui Milleriui, kuris e, e atvyko iš e, netoli mano miestelio esančios teritorijos. E, Ūkininkai e, Badeno-Württembergo žemėje, taip pat kitose teritorijose jaučiasi pamiršti, jaučiasi apleisti. Jie įgyvendina visas tas aplinkosauginės priemonės, daro tai e, pavyzdingai ir daro tai savanoriškai, tiesą pasakius. O tada pateikiamas naujas komisijos pasiūlymas – Ir tos anksčiau savanoriškomis buvusios priemonėms tampa e, privalomomis. Galbūt čia apie žalinimą ir kitus aspektus. Tad mano klausimas būtų susijęs su tuo. Pietų Vokietijoje žemės ūkis yra itin paplitęs ir struktūriniai pokyčiai, kurie vyksta kalbant apie šias įvairias priemonės, gali daryti įtin didžiulę neigiamą įtaką. Tai yra ir struktūriniai pokyčiai, kurie nebejotinai paveiks tam tikrus regionus, mm, ypač jeigu įtin griežtai apibrėšime mm, tam tikrus terminus šiuo atveju. Jūs taip pat e, esate Envi komiteto narys ir žinote, koks yra Envi komiteto požiūris. Yra kolegų, kurie galbūt ne visiškai pritarė mūsų nuomonėjai. Dabar žodis ponui Vaits, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano pirmasis klausimas taip pat susijęs su Bavarijos regionu. Sąlygų įgyvendinimas ir mm, mažesnis finansavimas taip pat nepakankamas ES rinkos apsaugojimas. Visą tai sudėjus į krūvą, ganosi tikrai nekoks vaizdas, nežinau, kaip viskas bus įgyvendinama, jeigu bus mažesnis finansavimas e, ar, mm, ir taip pat žemesni standartai taikomi importuojamai produkcijai. Kalbant apie Bavariją, buvo minėta, kad 20 procentų lėšų atitenka eko schemoms tačiau nėra tinkamai finansuojami ūkiai, kurie nori judėti į priekį, siekti pažangos. Galime skatinti pereimą prie, or, atsiprašau, ekologiško ūkininkavimo, galime e, e, skatinti taip pat e, tas, tuos tiesioginius pardavimus. Tačiau tie 60 procentų, kurie nesima tų priemonių, ar jų nereikia ginti šiuo atveju, ar jų nereikia saugoti? Akivaizdu, kad Švedijos ir Portugalijos, pavyzdžiui, tam tikri lyginamieji rodikliai skiriasi ir natūralu, kad visada egzistuos konkurencingumo iškraipimai, jeigu yra keletas valstybių narių, kuriuose gaminami tokie pat produktai. Kalbant apie supaprastinimą, didžiausia supaprastinimo um, galimybė yra susijusi su palidovų kontroliuojamais procesais. Tokiu atveju, um, kalbant apie laukų uh, vertinimus, matavimus, tai atlieka jau ne kažkokios institucijos. Dabar 3 procentai skirti rinkos reguliavimo priemonėms ir daug lėšų privataus draudimo įmonėms. Nesu tikras, ar tai padės stabilizuoti kainas. Žodis ponui Svobodai. Uh, uh, Aš noriu pakomentuoti apie tiesioginės išmokas ūkininkams valstybėse narėse, nes jos skiriasi netgi po 40 metų. Po 40 metų ūkininkavimo uh, sąnaudos jau yra beveik subalansuotos, galima jas palyginti bet ūkininkų padėtis skirtingose e, valstybėse narėse yra pablogėjusi. Ar jūs manote, kad galima tai pagry... pateisinti, kad ūkininkai tose valstybėse yra, kurie gauna e, mažesnės pajamas nei vidurkis, ar tokiu būdu ES prisideda prie išorės konvergencijos? Ar nebūtų sankčiau tik tai tom valstybės narėms, kurių išmokos yra viršienčios vidurki, kad jos tik galėtų prisidėti prie tų situacijų. Tuo tarpu, kai komisijos pasiūlyme yra sumažinamos lėšos antrame ramstyje, o antrasis ramstis visuomet buvo potencialių investicijų e, šaltinis kai reikia subalansuoti padėti uh, ūkininkų skirtingose valstybėse narėse. Ar bendroji žemės ūkio politika tikrai yra bendra, kyla klausimas. Madinės. Dėkuoju, ponia Maginės. Ačiū pirmininkė. Dėkuoju ekspertams. Pradėsiu nuo tikrojo ūkininko. Turėtumėm kiekvieno pasisakiusio pateikti, apibriežti. Ar jūs manote, kad tikrasis ūkininkas gali būti apibrieštas kažkokiu vienu būdu vienoje valstybė narėje, tačiau kitaip kitoje valstybė narėje? Ar yra skirtingas suvokimas tikro ūkininko kiekvienoje valstybėje narėje? Komisija galėtų atsakyti taip pat. Toliau komisija dėl dėl to, kad mažiau bus ES taisyklių, tai reikš supaprastinimą, galbūt tai ir tiesa, bet ar komisija mano, kad valstybės narės taikys mažiau taisyklių, nes parlamentas mano, kad būtent valstybės narėse teks sukurti papildomų biurokratijos sluoksnių, kurių komisija dabar nenumato. Aš bendrauju su nacionaliniais parlamentais kaip vicepirinkė ir daugybė valstybių narių nori daugiau subsidirumo. Būtų labai įdomu išgirsti šiame komitete, ką nariai galvoja apie subsidirumo. Džonui Brianui kitas klausimas. Uh, Jūs dalyvavote reformoje ankstesnėje, dabar jūsų vaidmo kitas. Kaip jūs vertinate dabartinius pasiūlymus dėl mokėjimo konvencijos vienoje valstybėje narėje ir tarp kelių valstybių narių? Ačiū. Pone pirmininkė, jei leisite, aš pamiršau paminėti kad čia dalyvauja iš Airijos kalbotų vietovių ūkininko asociacijos atstovai. Ir ar jums netrodo, kad vienas iš svarbių klausimų yra, kiek bus e, skirima aplinkosauginėms priemonėms vykdyti komisija. Ar jūs klausotės to, ką kalba parlamento nariai? <clears throat> Pone Šoidrova. Na, ačiū už pranešimus ekspertams, bet esu įsitikinusi, kad BŽUP atliepia daugelį mūsų bendrų interesų. Noriu paklausti mūsų svečių, taip pat ir komisijos. Visiškai prisutariu pasiūlytams BŽUP politikos tikslams. Būtina sustiprinti ES žemės ūkio sektorių, papildyti jį aplinkos išsaugojimo aspektu ir taip pat padėti kovoti su klimato kaita. Ką jūs kaip ekspertai manote apie komisijos pasiūlymą įtraukti aplinkos sauginės išmokas į išmokų, į riboto dydžio išmokas. Ar nebus taip, kad ūkininkai tiesiog nebeteks motyvo ūkininkauti toliau. Ir po tokio finansinių žingsnių labai abejoju, kas norės užsiimti ūkininkavimo. Lauksiu jūsų atsakymo. Ačiū pirmininkė. Ponas Flanagan, labai buvo įdomus pasisakymai Ir buvo įdomu išgirsti, kad Bavarijoje vis dar daug smulkių ūkių ir kad sudėtinga ūkininkauti. Dešiniai sako, kad reikia iš esmės viską keisti, kairieji sako, kad nesuderinta su tikslais, o mes dabar turime kažką taisyti. Turiu pasakyti, kad atsidūrėme tarp kūjo ir priekalo. Tarsi mes turime renovuoti begriūvantį namą. Todėl išklausus įvairiausių nuomonių čia norėčiau paklausti, ar nėra visas mūsų darbas absurdiškas, nes mes tik kalbam ir kalbam ir kalbam apie tai, kas vyksta, kalbame apie tas blogas sąlygas, kuriuose ūkininkauja atokiuose rajonuose atsidūrė ūkininkai, apie tai, kaip blogai nekinti pieno kvotas ir taip toliau ir taip toliau. Bet kiekvieną kartą, kai mes bandome kalbėti su komisija, bandome kalbėti su savo rinkėjais, aš turiu pasakyti, Tai o kur jūs buvote, aš girdžiu kokias nuomonės iš rinkėjų, kur jūs buvote anksčiau, kai buvo siūloma politika, kodėl jūs tada nieko nedarėte. Dabar, kai kalbame apie konvergenciją, tai komisijos siūlomas viršutinės ribos, anaip tol nereikš jokio perpaskirstimo. Ir taip manau ne aš, taip mano ekspertai. Taigi noriu paklausyti komisijos, iš kur kilo tokios šviesos mintis ir kur link jos mus nuves nes mes labai dažnai pradedame mojuoti kumščiais po to, kai muštynės baigėsi. Nes jūs darote viską, kad vis mažiau norėtųsi tų pinigų, vis mažiau norėtųsi ūkininkauti. Madam Vojčak, ponė Vojčak. Ačiū, ponė pirmininkė. įdomi, susidomėjusi klausiausi pranešimų ir keletą kartų kolegos kalbėjo labai neigiamai apie e, sąlygų nustatymą. Tai ar tikrai jūs esate įsitikinę, kad pirmajame ramste išmokoms gauti nereikia jokių sąlygų? Ar mes galbūt kitaip manome? Nes man atrodo, dėl šimtų procentinių sąlygų ar 50 procentų sąlygų pirmajame ramstėje paprasčiausiai reiškia, kad bus taisyklės, aiškios taisyklės, kuriomis remiantis bus daromos išmokos, nes dabartiniu metu jau yra šimta procentinės sąlygos, tačiau jos susijėtos su ūkio dirbama žemė, su tais plotais Todėl noriu paklausti, o kodėl uh, jau taip visi baisisi uh, sąlygų susijimų su kitais aspektais? Madame Fatim? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš sutinku visiškai su savo kolegomis. Sutinku su tuo, kad Europos komisijos pasiūlymas patiekė visai kitokį biudžetą. Ir būtų labai sunku įgyvendinti tokį biudžetą taip, kaip tai numatė komisija. Dėl strateginių planų koncepcijos, kurią pasiūlė komisija, tai yra revoliucingas pasiūlymas. Ir diskusijų metu su žemės ūkio ministru Kroatijoje aš galėjau suprasti, kad egzistuoja gana daug neiškumo ir nerimo, ar bus galima įgyvendinti tos papildomus reikalavimus. Ir gali būti, kad vėluos mokėjimai ūkininkam ir tai tikrai sukeltų rimtų problemų. Žinoma, mes norime, kad būtų užtikrintas teisingumas Labai svarbu pakeisti kai kurias taisyklės, kad būtų galima išsaugoti subsidiarumą. Prisimenu, ką sakė mūsų pranešėjas. Aš norėčiau, kad būtų išlaikytas BŽUP biudžetas toks, koks buvo iki šiol ir tikiuosi, kad kolegos iš biudžeto komiteto mus palaikys. Merci, monsieur le président. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ekspertams už jų pasisakymą ir norėčiau kreiptis į komisijos atstovus. Komisija neatsižvelgia į daugelio gamintojų ekonominę padėtį, pajamos labai mažos, lyginant su kitomis socialinėmis kategorijomis ir e, pasiūlymas reformos, reformos, kurios tikrai reikia, tačiau tas pasiūlymas ne, netitinka e, dabartinės situacijos. Mes balsuosime palankiai už e, preliminarų pranešimą dėl bendrosios žemės ūkio politikos Bet daugelis pakeitimų, kuris buvo pateiktas, jūs yra prieštaraujama biudžeto sumažinimu, kurį siūlo Europos komisija. Čia iškiltų finansinių problemų, taip pat institucinių problemų. Visų pirma, dėl kaimo plėtros ir dėl pirmojo ramščio. Kad būtų galima investuoti ir pasirengti ateičiai, atsižvelgiant į klimato iššūkius, į visuomenės sveikatą, žemės ūkiui reikia stabilumo ir perspektyvos. Pasiūlymas, kuris pateiktas dabar, neleis pakeisti to modelio ir tų sunkumų pakeisti. Dėl to aš kreipiuosi komisiją, kad jos galėtų, kad komisija galėtų platesnį užmojo pasiūlymą pateikti, kuris atitiktų mūsų žemės ūkio tikslus ir ūkininkų lūkesčius. Благодаря, господин председател. Благодаря на моите колеги, които зададоха повече от въпросите, които... Ačiū, pirmininkė. Dėkoju kolegoms, kurie patiekė nemažai klausimų, panašių, kuriuos aš norėjau pateikti. Aš tris dalykus norėčiau paminėti. Polemika. Mes patvirtiname pranešimą dėl bitininkystės, bet tą pranešimą, tą pasiūlymą reikėjo papildyti papildyti reikiamomis priemonėmis. Daugiau nei 80 procentų ūkininkų reikalingos, reikalinga parama, dėl to reikėtų kalbėti apie tiesioginę paramą. Ką apie tai galvojate, tiek ekspertai, tiek pranešėjai? Labai tikslinga politika, kai kalbam apie drekinimą, irigaciją. Reikia atlikti tyrimus šioje srityje. ūkininkams reikia padėti tam, kad jie galėtų drėkinti savo laukus. Mes sudarim, sudarome susitarimus su trečiosiomis šalimis, bet ką mes darome su mūsų pačių jautriais sektoriais, pavyzdžiui, gyvulinkystės sektoriumi. tie susitarimai gali daryti labai didžiulę, didžiulį spaudimą mūsų gyvulių augintojams. Manau, kad reikia tikslingesnės politikos šioje srityje. Šiandien, šiandien daugelį mūsų teritorijų, tai ko tvirtina ūkininkai, kad parama jų veiklai yra reikalinga ir reikalinga būtent ekonominė parama. Tačiau bėgant laikui, parama už paramą tapo būtina parama, kuri prisideda prie ūkininko pajamų. Net jeigu viskas sekasi sėkmingai, išskyrus kai kuriuos nepalankius metus. Aš turiu klausimą techninio pobūdžio dėl finansinių taisyklių. Čia aš kreipiuosi į poną Karl. Kaip teisiškai galima būtų sutvarkyti kad būtų galima pakankamai viešųjų lėšų skirti tuo met, kai įvyksta žemės ūkio krizė. Dabar krizių yra įvairių, jos pakankamai sunkios, kaip reikėtų tai spręsti. Ir ir nekyra pavojaus, kad jeigu nebus atidėta rezervo, kad iškilus krizę mes negalėsime padėti žemės ūkiui. Kaip galima apsaugoti žemės ūkį? Visiškai apsaugoti nuo krizių ir rizikų. Pone Ribeira, prašau. Ačiū pirmininkė. Mano klausimas yra susijęs su decentralizacija, kalbant apie strateginius planus. Jeigu bus 27 strateginiai planai, kaip mes galėsime garantuoti, kad bus išlaikyti kontrolės įgaliojimai iš Europos parlamento pusės. Kaip reikės tą kontrolę vykdyti, kai bus 27 skirtingi strateginiai planai? Tie strateginiai planai neturėtų pavėlinti išmokų ūkininkams. Reikia užtikrinti finansavimą, bet tai neturėtų būti naujos biurokratijos kūrimas. Tai jokių būdų nėra vienas iš tikslų. Aš norėčiau sužinoti, kai kalbam apie antrąjį ramstį, regionai, kurie turi specifines sąlygas ir turi savo administraciją. Ar mes norime sukurti kažkokius specifinius dalykus? Kaip pavyzdžiui, kalbam apie tokiausius regionus, kalnų regionus. Ar bus viskas suplakta į vieną vietą ir įprasiniam sąlygom unikaujančios valstybės narės yra tokus regionai? Uh, indeed, First... Ačiū labai, pane pirmininkė, turiu keletą pastabų. Visų pirma, aš pats esu didelis bendrosios žemės ūkio politikos gerbėjas ir svarbiausia žodis čia yra bendroji, Man atrodo, kad mes tikrai turime bendrąją žemės ūkio politiką ES ir aš manau, kad yra nemažai politikos priemonių, e, kurios papildo BŽUP, tačiau jos yra valstybių narių rankose. Kalbant apie tos viršutinės ribos nustatymą, man tai kelia sunkumų, man atrodo, kad čia reikėjo rasti geresnį kompromisą, geresnį pasiūlymą, nėra atsižvelgiama į tam tikrų valstybių narių specifiką. Uh, Ir kalbant apie finansinės priemonės, kurios yra naudojamos ES, ne viskas yra tinkamai atliekama. Dabar dėl tikrojo ūkininko apibriešties. Puikiai suprantame, kokia yra situacija ir suprantu, kad svarbu spręsti šį klausimą, tačiau man netrodo, kad tinkamas pasiūlymas parengtas. Keletas kolegų apie tai jau kalbėjo ir norėčiau dar kartą pabrėžti, e, kokia, e, kaip svarbu kalbėti apie administracinę naštą, turėsime 27 skirtingus režimus. Tad paieškokime geresnio būdo, kaip būtų galima spręsti šią problemą. Dar viena pastaba dėl sausrų. Kolegos kalbėjo apie drėkinimą, tačiau, man atrodo, čia kalbame apie daug platesnę problemą. Žemė džiūna, džiūsta ir tai daro įtaką tiek ir ūkiams, tiek ir visuomenėms, tiek ir nacionaliniams biudžetams ir tai turi būti mūsų darbo atvarkės prioritetas. Džiaugiuosi parengtais pasiūlymais, tačiau man atrodo, mūsų užmojai galėtų būti dar didesni. Ačiū. Prieš um, suteikiant žodį ekspertams dar norėčiau sureaguoti tai, kas buvo pasakyta. Taip, mes nepritarėme tam racionalizavimo procesui, mes palaikome BŽUP politiką, tačiau ji turi būti lanksti. Ūkininkavimas ES yra itin įvairi veikla. Čia yra smulkus ūkiai, dideli ūkiai, ūkiai įsikūrė pietuose, šiaurėje ir visi jie yra tokie skirtingi. Tačiau viskas, kas yra mm, atliekama, visos tos priemonės, kurios naudojamos pagal BŽUP, yra naudojamos mm, gavus Europinių struktūrų patvirtinimą, taip yra užtikrinama sąžininga konkurencija. Man atrodo, kad mes neįtin daug kalbėjome apie finansavimą šiuo atveju. Apie tai, kas turėtų pakeisti tiesioginės išmokas. Suprantu, kad ūkininkams galbūt tai neįtin patinka, tačiau ekonomiškai tai būtų naudingiau. Dar vienas dalykas, apie kurį norėčiau pakalbėti, yra rinkos stabilizavimas. Kaip tai reikėtų padaryti? Ypač toje atveju, kai mm, nestabilios e, sąlygos mm, už ES ribų daro įtaką mūsų rinkoms. Tad didžiausias klausimas, kaip stabilizuoti rinką. Bet to suprantame, kad daug kas priklauso ir tiesiog noro. Kartais, kartais e, gaunamas produktas, derlius yra daug didesnis negu kitais metais ir viskas tiesiog priklauso noro sąlygų. Dabar suteiksiu žodį mūsų prelegentams sureaguoti. Nuo 3 iki 5 minučių galiu jums skirti. Ponas Milleris, prašau. Visų pirma, Europos žemės ūkio politika, e, man atrodo, pati savaime yra daug geresnė, negu kad apie ją kalbama. Ir aš tuo esu įsitikinęs. Kadangi nacionalinės valstybės ne, nesugebėtų tiesiog teikti tokio finansavimo, jeigu e, to nedarytų ES biudžetas. Dar vienas dalykas. Dėl Europos parlamento įsitraukimo į šią reformą. Man atrodo visiškai normalu, kad yra dar vienas tas atsakomybės ligmuo. Bus ir daug e, dvišalių diskusijų ir šiuo lygmeniu, taip pat su komisija. Man atrodo, kad šiuo atveju labai svarbu e, rasti būdų, kaip spręsti kylančias problemas. Dar vienas klausimas susijęs su aktyviais ūkininkais. Taip, aktyvus ūkininkai dirba žemę, jau užsima ūkinę veiklą. Ir šiuo atveju turėtume būti atsargus. Pavyzdžiui, Vokietijoje mačiau įvairiausių pavyzdžių. iš pradžių tarsi aktyviai įmamasi e, tos veiklos, o po to jau pasakoma, kad reikia geresnių taisyklių, jos netitinka lūkesčių. Suprantu, kad taip yra tam tikrų kraštutinių atvejų. tačiau svarbu atsižvelgti į visus elementus. Dar vienas dalykas. Pakalbėkime apie taisyklės. Kaip visą tai atrodys praktikoje? Ekonomika, verslas, valdžios institucijos. Pavyzdžiui, mano paties brolis turi mm, dvi karves. Tačiau jeigu jis netinkamai vykdys savo e, veiklą, e, žino, kad gali sulaukti valdžios institucijų pareigūnų vizito. Žinoma, jeigu viskas atliekama teisingai, nėra ko bijotis. Tačiau, kaip mes galime užtikrinti tos aukštus standartus E, susijusių su pirmojo ramšio pagrindimu. E, svarbu pažiūrėti, kokias taisyklės reikėtų nustatyti pieno ūkiams. Į tai reikėtų atsižvelgti. Dar vienas dalykas susijęs su priemonėmis, kuriamis naudojamės. Mums reikėtų pažiūrėti, e, kaip pasiekti geriausių rezultatų, išleidžiant mažiausiai lėšų. Yra tam tikrų kultūrų, kurias auginant gaunamas didžiulis pelnas. Turime ne pakaitinės kultūras. Nežinau, ar ponas Vosas turi konkrečius skaičius, jis kalbėjo apie gyvulininkystę. Man atrodo, kad labai svarbu užtikrinti jog nebūtų tik viskas derinama, harmonizuojama, tačiau e, būtų pasiekta gerų rezultatų. Bandysiu atsakyti keletą klausimų, kurie buvo patikti. Pone Dantan, klausimas man labai svarbus. Iš tiesų yra konsensusas tarp daugelio deputatų dėl biudžeto, kad biudžetas tai yra paskirstamojo pobūdžio kai kalbama apie privalomąjį biudžeto voką ir tuomet reikia nuspręsti, kokia, kaip, kaip reikėtų jį paskirstyti. Klausimas dėl to, kad bus mažiau taisyklių ES lygių ir kad bus strateginiai planai. Čia tarsi priešinga koncepcija yra taikoma. Mes kalbame apie bendrąją politiją, politiką, nes politika iš apačios į viršų pasirodė esanti netinkama. Taip turėsime biudžeto sunkumų, jis biudžetas bus mažesnis. Tačiau uh, Europa turi iš naujo sukurti, iš naujo užvesti bendrą žemės ūkio politiką Europos lygių. Ar tai yra tikrai tinkama politika? Aš pritarčiau ir kitiems čia kalbėjusiems deputatams šiam klausimui. Supaprastinimas Supaprastimas yra svarbu ir ponė Maginės apie tai kalbėjo. Mes rizikuojame, kad e, supaprastindami viską labai sukomplikuosime 27 valstybių narių lygių. Procedūra tap, taps vis sudėtingesnė, bus daugybė įvairių skirtingų politikų. Ir manau, šis žingsnis tikrai yra neteisingas ir aš tiesiai tai noriu pasakyti komisijai. Buvo ir kitų temų, dėl tikro ūkininko apibriešties, aktyvaus ūkininko apibriešties, tai turi būti savininkas arba nuomotojas e, žemės, jis turi dirbti pilną darbo laiką arba nepilną darbo dieną, bet jis neturi tuomet užsimti veiklą kitame sektoriuje. Nesvarbu, kiek jis laiko jis dirbtų mums iškyla sunkumų tvarkyti su biudžetu, dėl to mes turime e, nustatyti tinkamus kriterijus. Toliau, kaip Jūs įsivaizduoja, kad mes galime siekti konvergencijos, kai yra labai ribotas e, biudžetas? Čia filosofinis klausimas, į kurį reikėtų irgi kalbėti. Jaunieji ūkininkai Juo atžvilgiu taip pat reikia turėti nustatytą viršutinę ribą, kad būtų bent jau minimalios pajamos užtikrintos, reikia specialios strategijos jauniesiems ūkininkams, atsižvelgiant į kainų sviravimą žemės ūkio produktų ir dėl to mes siūloma e, anticiklinę paramą, bet tai nereiškia, kad kad būtų kaupiamas tam tikras rezervas gerais metais, kad būtų galima tą rezervą panaudoti tuomet, kai metai yra prasti, kai kainos yra e, padidėjusios, tuomet nebūtų taikoma anticiklinė parama, o kai yra sunkesni metai, tuomet reikėtų teikti tą paramą ir tai būtų daugiametis vokas. Reikėtų protingai jį naudoti ir kadangi tai yra uh, daugiametis, daugiamečiai paramai taikomas vokai, vokas. Ir e, kalbėjome ir su žemės ūkio ministrais, su kitais aukštais pareigūnais. Taip mes galime pritaikyti biudžetą e, realiems žemės ūkio poreikiams, bet tai nėra stabilus poreikiai. Dėl žalinimo aš manau, kad žalinimas yra vienas iš BŽP tikslų. Reikia sudaryti ekologinės sutartys, reikia skatinti pozityvų požiūrį, būtent tai mes siūlome. Tai leistų pagerinti maisto produktų kokybę ES, tam yra nustatomos ir sąlygos. Reikia skaidrios politikos su aiškiais aplikosauginiais tikslais, nes jeigu nebus tikslų, neturėsime ir rodiklių, kokiu rezultatu mes siekiame. Ačiū. Pambors. Prašom. Toliau ponas Borst. Ačiū, ponė pirmininkė. Aktyvus ūkininkai Mes apie tai kalbėjome, kai tik pirmą kartą atsirado ši samoka 2009 metais ir ji mums pasirodė tada pakankamai sudėtinga. Vokietijoje yra per 320 tūkstančių prašymų kad būtų išaiškinta, kokie jie yra ūkininkai. Gal reikėtų sukurti taip vadinamą neigiamąjį sąrašą, kad būtų aišku atrink, kad būtų aišku, kaip atrinkti aktyvius ūkininkus. Ar jie turi turėti žemės, ar jie turi gaminti. To iš tiesų pakaktų - dirbti žemę ir auginti produkciją. Nes iki šiol įgyvendinant aktyvaus ūkininko savoką, darbas apaugo daugeliu pramanų ir tokiais dirbtiniais elementais. Galbūt reikia rimtai tokį dalykus pirmiausia apsvarstyti valstybėse narėse, nes tai turi būti susiję, susijęta taip pat ir su žemės nusavybė, pavyzdžiui, bei kitais e, elementais. Čiagi Europos parlamente mes bandoma užsimti Europos lygio darbo, o ne nacionalinių darbo. Dabar dėl sąlygų. Taip, sąlygos turi būti tiksinamos, kad ūkininkai jas gerai suprastų ir kad jos būtų aiškios administruojančioms įstaigoms. Pavyzdžiui, jeigu praleidžiamas ataskaitos teikimo terminas, jeigu mažiau išmokama mažesnės išmokamos išmogos. Reikia žinoti už ką ir kodėl. Todėl reikia peržiūrėti sąlygas, kad žinotume, kurios yra tinkamos, o kurios ne, kurios padės įgyvendinti aplinkai nežalingas ūkininkavimo priemonas ir metodus. Numatyti du ramšiai. ir numatyta galimybė išteklius kilnoti iš vieno ramščio į kitą ramstą. To pagėdavo ir parlamentas. Ir aš manau, kad šiuo atveju pasiekta labai neblogo rezultato. Nes tokiu būdu būtų galima tikėtis ir geresno biudžeto pagal bendrą finansavimo uh, programą, daugiametę finansavimo programą. Bet yra tokių elementų, kuriuos dar reikia kruopščiais apsvarstyti. Kaltais mums atrodo, kad ūkis labai mažas, vos pusę hektaro, bet labai sunku kontroliuoti, kas jame daroma, nes galų gale viskas priklauso nuo to, kokia yra bendra valdoma teritorija. Aš manau, jeigu ūkis mažas, tai yra galimybė supaprastinti tam tikrą darbą, tai visai įmanoma. Ir mes turime pagalvoti, kiek ir kur suteikti valstybėms lankstumo. O šioje srityje joms tokio lankstumo reikia, kad galėtų priimti sprendimus. Dabar jaunieji ūkininkai. Mes manome, kad jaunųjų ūkininkų skatinimo priemonės yra iš tiesų labai naudingos, jos pasiteisino ir nebūtinai e, tokie ūkininkai turi e, kažkur jungtis. Bet jaunų ūkininkų pagalba būtų galima užtikrinti sklandžią kartų kaitą žemės ūkio sektoriuje. Tas principas jau pasiteisino. Be to, Be BŽUP reikėtų dar pasvarstyti ir prie, laisvus prekybos susitarimus, nes jie daro didelį poveikį žemės ūkio sektoriui. Ačiū užsitėktą klausimą. Nemažai klausimų buvo patikta komisijai, bet keletą dalykų aš norėčiau paminėti savo pasisakymą. Žinoma, jau buvo pasakyta, kai kalbėjome apie biudžetą, tikrai lėšų stinga ir reikės su tuo tvarkytis, kuriant BŽP. Ir sumažin, bus sumažintas finansavimas. Iškeltas klausimas, kokiu naujų išteklių būtų galima ieškoti, kelia Europos parlamentą šį klausimą. Ir taip pat dėlė atsakomybė tenka valstybėms narėms. E, esame Europos Sąjunga, tačiau e, kartais nelabai norime į bendrą ES kišenę įnešti daugiau pinigų. Yra įvairių problemų, regioninių problemų. Kolega taip pat kalbėjo apie nacionalizavimą ir recentralizavimą. Tai turės pasiekmes, svarbės pasiekmes BŽP ateičiai jeigu viskas bus daroma kaip dabar stengiamasi daryti. Recentralizavimas ir lėšų valdymas nacionaliniu metu e, bus visą tai vykdoma atsižvelgiant į vietos specifiką, į vietos sąlygas. Tiek e, valstybių narių, tiek regionų lygių. Čia reikia įvertinti daugybę aspektų. Kaimo plėtra, nebuvo apie tai daug kalbėta, bet tai yra svarbus dalykas, svarbus aspektas. Gana struktūruota yra žemės ūkio struktūra kaimo vietovėse, e, bet yra įvairių problemų, pažiūrėjau, dikumėjimo problema. Kitas dalykas, gal provokuojantis klausimas, manau, kad būtina kelti klausimą dėl modelio keitimo. Ir pranešime yra sakoma, reikia paremti mažasis ir vidutinės e, žemės ūkio įmonės, e, padėti e, drekinti irigacijai. Pavyzdžiui, Pirienų pusėsalyje nebuvo lietaus labai ilgą laikotarpį ir sausra. Taigi drėkinimo klausimas yra labai labai aktualus. Toliau, dėl vartotojo. Norėčiau, kad, kad šiame pranešime būtų kalbama ir apie žemės ūkio, ūkio maisto produktus, ir apie vartotoją. Ir apie vartotoją, nes to trūksta šiame pranešime vartotojas ir koks yra naujas ryšys tarp vartotojo ir tų maisto produktų, kuriuos jisai vartoja. Tai yra labai svarbu. Ir galiausiai tarptautinis ligmuo, tarptautinė priekyba. Pranešime yra sakoma, kad Europa gauna naudos iš savo vaidmens kaip pirmosios importuotojos maisto produktų Ir tai čia galėtų ES suvaidinti svarbu vaidmenį tarptautinėje priekyboje. Ir dar klausimas dėl klimato, aplinkosaugos ir bio įvairovės. Taip, žemės ūkis turi prisidėti prie šių visų dalykų išsaugojimo. Galima numatyti tam tikrus įsipareigojimus, prievolės, bet iššūkiai yra labai svarbus, dėl to reikia nustatyti konkrečius procentinius dydžius Pavyzdžiui, 40 procentų aplinkosaugos srityje šiuo metu yra. Bet tai reikia kiekvienos valstybės narių, narės lygių nustatyti, o ne globaliai. Tai tiek. Ačiū. Uh, Ačiū, pane pirmininkė. Dar kartą noriu Jums priminti, kad uh, paskutinį kartą aš pasisakau, kai BŽUP skyriaus pranešėjas. Daug klausimų yra rengiama, bet vienas iš klausimų yra, ar tikrai reikia laikytis vienos politikos. Taip, komisija turi pateikti aiškės apibrieštis, kas yra jaunas ūkininkas, kas yra aktyvus ūkininkas. Mes iš savo pusės galim pateikti savo apibrėžimą, nes pavyzdžiui, nes mes negalima priskirti aktyviam ūkininkui vien tik tai tų, kurie, turi, kurie yra žemės naudmenų savininkai. Tai turi būti žmonės, kurie dirba žemę. Aš labai pritariu o, ponui Des dėl to, ką jisai sakė, nes pavyzdžiui, net ir tie, kurie ne visą dieną ūkininkauja, gali labai ženkliai prisidėti prie uh, žemės ūkio sektoriaus ekonomikos augimo. Taigi daugelis dalykų turi būti privaloma. Mes taip pat e, siūlome, kad be tų devinių strateginių tikslų komisija dar e, privatvirtintų ir dešimtą. Tai yra e, siekis saugoti daugiau gėlo vandens ir bio įvairovę. Kolega iš Junktinės karalystės uždavė klausimą, bet aš vėlgi sakau, kad aš atsakysiu kaip NAT skyriaus uh, pranešimo nuomonės, tai yra rengimas. Taip, e, aš manau, kad reikia kreiptis į ūkininkus, kad jie prisidėtų prie CO2 sekvestravimo problemos sprendimo. Jie gali padaryti labai daug. Ir kuo daugiau yra. E, pavyzdžiui, Europoje gaminant įžolės e, pašarus išsiskiria, išsiskiriama daug mažiau CO2 negu kai kuriuose kitose šalyse. CO2 nutekėjimas, kaip rodo komisijos uh, ataskaita yra rimta problema, bet e, jeigu mes leisime gaminti Europoje tiek, kiek kas pageidauja gaminti jautinos ar keulienos ar panašiai, tai CO2 išmetimai bus iš, iš, didžiuliai. Yra tai 500 milijonų gyventojų, šiek tiek auga gyventojų skaičius, bet ne tiek. Dar pabandysiu atsakyti į kitą klausimą, vadovaudamasi savo nuomonę. Mes tikrai labai griežtą poziciją užimame dėl um, tikro, netikro ūkininko, bet turi būti aiškiai apibriešta, kad tai yra aktyviai ūkininkiaujantis asmenys, kuriuos galima remti. Kolega sėdintis už manęs klausia, <clears throat> ar aš tikrai sutinku su palidovinių duomenų panaudojimu. Taip, absoliučiai sutinku ir visiškai nereikia skaičiuoti fiziškai, karves, avis ar kažką. Visą tai galima kontroliuoti palidovų pagalba ir mes savo nuomonėje apie tai labai aiškiai pasisakau. Taip pat mes pritarėme komisijos pasiūlymui aps, susijęti išorės ir vidaus elementus. Taip yra šalis, kurioms kyla problemų - Portugalijai, Danijai, Ispanijai dėl konvergencijos, bet reikia atkreipti dėmesį tai, kad pavyzdžiui, kai, Baltijos, kai kuriuose Baltijos šalise išmokų lygis yra labai labai žemas, todėl tikrai konvergencija turi vykti toliau. Ir toliau, ponia Flanaganai, aš visiškai pasitinku su jumis, kad reikia dar daug padirbėti, norint apsaugoti ūkininkavimui nepalankės teritorijas arba svarbes teritorijas. Bet nereikia uh, sakyti, uh, kad e, reikia e, viską riboti. Bet gal tada reikia atsisakyti iš visų išmokų ir kitaip per, e, perdaryti pačią sistemą. Bet jeigu tai bijomasi tų ribojimų, tai galima atsisakyti ir išmokų, tada nebus ko riboti. Komisija. Dabar žodis jums, 10 minučių iš viso, po 5 minutės kiekvienam. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pabandysiu grįžti prie pagrindinių iškeltų klausimų, ypač tų, kurie buvo skirti komisai. Pirmiausia, klausta buvo, ar pagal komisijos pasiūlymą išliks bendroji žemės ūkio politika, ar ji nebus renacionalizuota. Na, bandysiu atsakyti Mes manome, kad dėl tam tikrų elementų vis tai, tai, tai bus bendroji politika, bet pagal ją, pagal naują politiką bus daugiau kreipiama dėmesio į subsidiarumą ir į valstybių narių galimybę veikti savarankiškai. Yra keturi bendri elementai. Pirmiausia, tai bus bendros apibrieštis, visas jų rinkinys ir tai bus bazinas apibrieštis, kuriomis kom, e, valstybės narės galėtų pasinaudoti, įskaitant ir tikro ūkininko apibrieštą. Toliau mes siūlome devynis konkrečius tikslus, kuriuos turėtų įvertinti valstybės narės ir parengtų savo planą, kaip jų priemonėmis pasiekti tų tikslų. Dar vienas dalykas rezultatų rodiklius reikia e, lyginti su poveikio rodikliais ir atsižvelgusi tą lyginimą reikia nustatyti nacionalinius tikslus. Ir nebejotinai, kad nacionaliniam tikla, tikslam turės pritarti komisija. Tai bus bendras elementas taip pat. Nes yra bendras, bendra sąlygų sistema, kuri tuo pačiu yra kaip ir gairės skirtos um, žemės ūkio sektoriui. Taip, valstybės gali nustatyti savo kažkokių papildomų e, taisyklių, bet yra bendras taisyklių rinkinys pagal sektorinės dalis. Todėl komisija vadovausis jomis. O dėl intervencijos, tai bet kokiu atveju papildomi dalykai turės dėrėti su PPO taisyklėmis. Tokiu būdu konkurencija nebus iškraipama, vienodos sąlygos bus visiems. Jeigu jūs manote, kad tokių e, elementų nepakanka, kad politiką galėtume pavadinti bendrają politiką, mes pasirengę išklausyti jūsų pasiūlymus. Dabar dėl to, kas yra tikras ir netikras ūkininkas. Aš labai e, susidomėjęs klausiausi pono Nios Maginės ir pono Dorfmano. Uh, Ir jūs klausėte, ką kiekvienoje valstybėje narėje galima laikyti tikrų ūkininkų. Mes bandėme surasti tuos sąlyčio taškus, kurių pagrindų būtų įmanoma apibriežti tikrai um, ūkininką. Sakote sudaryti e, taip vadinamosius juodosius sąrašus, bet tai nebūtinai pasiteisins valstybėse narėse ar tik jų sąlygomis. Todėl mūsų tikslas išvengti situacijų, kai parama teikiama tiems, kurio, kuriems ji neturi būti teikiama. Nes ūkininkavimas taip pat yra ir verslas, yra siekiama masto ekonomijos. Todėl mes nenorime, kad parama nukeliautų golfo laik, e, laukų e, įkūrimui ar panašiems dalykams. Todėl mes sakome, kad kiekviena valstybė narė turėtų pati apibriežti, kas yra tikras ūkininkas, atsižvelgdama į savo specifines sąlygas. Taip mes galim rizikuoti, kad e, kils grėsmė e, ne visą dieną dirbantiems ūkininkams, kad jie nepateks į tokias uh, apibrieštis, bet aš taip nemanau, todėl kad valstybės narės turės galimybę atsižvelgti į savo specifiką ir apsaugoti tokius ūkininkus. Dabar dėl uh, popierizmo mažinimo, rašliavos mažinimo. Taip, toks turėtų būti supaprastinimo rezultatas. Jūs sakėte, kad rašliavą sumažinti galima panaudojant palidovinius duomenis. Uh, ir su paprastinant um, nacionalinius planus. Bet aš prieš keletą savaičių sakiau, dabar yra 119 kaimo plėtros programų, 26 tūkstančiai pranešimų apie paramą ir um, 65 strategijos. Taigi palyginkite visą tai su na, e, tuos skaičius. 200 įvairiausių kitų planų veiksmų planų ir 27 nacionaliniai strateginiai planai. Ačiū labai. Kalbant apie supaprastinimą dėl tolesnių veiksmų ir dėl to, kokių veiksmų įmamasi vaisių, daržovių auginimo srityje, man atrodo, nekyla jokių klausimų, kad tiek ir valstybės narės, ir komisija sugebės suvaldyti situaciją ir tuos 27 planus. Taip pat nekyla jokios rizikos baimintis, kad kai kurios valstybės narės gali taip suvėluoti, kad joms neliks galimybės e, pradėti tiesioginių išmokų procesą. Priklausomai nuo pasiektos pažangos e, vykstančiose dėrybose reikia tinkamų pereinamųjų taisyklių, kurios padėtų visiems e, tinkamai pasiruošti, užtikrinti sklandų procesą. Tai yra itin svarbu. Pone Dantanai, jūs taip pat įravotės, kaip e, galima atidėti lėšas į šalį metų metams, taip siekiant užtikrinti, kad krizės atveju tos lėšos būtų prieinamos. Paprastai valstybės narys į tai taip pat žiūri gana kritiškai, tai reiškia, kad um, valstybės lėšos metų pabaigoje, jeigu nepanaudojamos, keliauja į, į atgal į biudžetą, tačiau jos lieka tame biudžete, ne, nežinant, kada jos bus panaudotos. Taip pat kyla tam tikrų problemų dėl e, biudžeto e, naujo parengimo kasmet. Tačiau mes rekomenduojame valstybėms narėms štai tokį dalyką - atidėti į šalį tas lėšas E, taikant specialų režimą, kuris sudarytų galimybę ūkininkams arba draudimo schemų pagalba, arba specialių fondų pagalba gauti paramą kilus e, tokiai kriziai. Dabar dėl anticiklinių mokėjimų. Čia nelabai galiu pakomentuoti ekonominės priežastis ar logiką susijusią su tokiu pasiūlymu. Tačiau kalbant apie europinį biudžetą, apie tai, kaip jis yra sudėliotas, viskas yra gana aiškiai suskirstita ir e, jeigu tai būtų kažkokie moksliniai tyrimai ar struktūriniai fondai, viskas yra iš anksto planuojama. Tad būtų labai sudėtinga kalbėti apie tokius didžiulius sviravimus, o čia jau kalbame apie milijardus eurų e, tiesiog kasmet. Ir norėčiau paprašyti jūsų pasvarstyti štai, ar pritartumėte tokiam žemės ūkio biudžetui, kuris staiga sumažėtų porą milijardų eurų ir būtų mažesnis negu praeisiais metais. Vien tam, kad būtų galima mobilizuoti lėšas, e, jeigu kiltų krizė. Pone Flanagan, jūs taip pat e, kalbėjote e, apie tai, kur buvome mes ir kodėl nesimėme veiksmų, kodėl buvo patiktas pasiūlymas dėl tų viršutinių ribų. Man atrodo, kalbant apie tas viršutinės ribas, mes keturis ar penkis kartus jau buvome pateikę pasiūlymą. Jie visi buvo numarinti tame teisėkuros procese ir šiuo atveju mes bandėme kažką tokio sugromuliuoti, kas būtų priimtina teisės aktų rengėjams ir kas išgyventų šį procesą. Ne taip kaip tie pasiūlymai, kurie praeitie pražuvo. Pone Vaisai, jūs kalbėjote apie 3 procentus e, skirtus specialioms e, rinkos sektoriaus priemonėms, tai yra visiškai naujas dalykas pasiūlyme. Ir tie 3 procentai yra tiesioginių išmokų biudžeto 3 procentai. Tai reiškia, kad jie turėtų būti paimti e, valstybių narių iš tiesioginių išmokų biudžeto. Tai be abejo reikėtų paaiškinti e, ir ūkininkams ir tai būtų panaudota. Tai yra papildomos lėšos šiame sektoriuje. Ir tai yra tam tikra pradžia, kalbant apie sistemą, kuri iki šioliai neegzistavo. Tai galioja ir pieno, ir mėsos sektoriuose. Ir tiesiog norime pažiūrėti, ar tie 3 procentai gal, galbūt nėra per didelė suma, nes reikės poros metų visoms struktūroms um, sukurti. Kalbant apie, pavyzdžiui, daržovių ir vaisių rinką, tai gana neblogai funkcionuoja, tačiau prireikė ne vienerių metų, kad e, viskas tinkamai veiktų. Jūs taip pat kalbėjote apie konkurencingumo iškraipimus e, ir mano kolega taip pat kai apie tai kalbėjo, reikėtų pažvelgti į dabartinę politiką ir palyginti tą žemės ūkio politikas, kurios yra įgyvendinamos vienoje, antroje, trečioje valstybėje narėje. Ir čia pamatytumėte tikrai labai didžiulių skirtumų. Galėčiau pateikti ir konkrečių pavyzdžių kai ir politikos yra visiškai skirtingos. Tad mūsų pateiktas pasiūlymas nedidinti tos skirtumus, tačiau e, kažkaip apjungti viską į bendrą sistemą, kai valstybės narės turėtų pagrysti, kodėl daro vieną ar kitą dalyką. Man atrodo, kad galiausiai tai reikštų, jog e, tų skirtumų bus mažiau, taisyklės bus labiau homogeniškos, vienodos ir bus labiau suderinta sklandesnė žemės ūkio politika, E, kuri būtų pagrista ta bendra koncepcija. Ačiū. Ačiū labai. Dabar paprašysime mūsų gerbiamų pranešėjų tarti žodį. Ar norėtumėte pakomentuoti tai, ką išgirdote? Prašome, žodis jums. Galbūt e, jums pavyks apibendrinti ir visą e, šios dienos posėdį. Ačiū. Ačiū. Dėl strateginių planų ataskaitos buvo minėta, kad reikia finansavimo, e, kurio pagrindinis tikslas būtų remti ūkininkus. Dokumentas, kurį parengė komisija, yra pirminis projektas, taip e, bent jau kai kurie kolegos minėjo. Tačiau akivaizdžiai matyti siūlomi pokyčiai, gana ženklus pokyčiai, kurie darys įtaką jauniems ūkininkams. Taip pat e, čia yra paskatos, kurios bus naudojamos užtikrinti tinkamą kartų pasikeitimą. Klausiausi mūsų kolegų, svečių ir man atrodo, kad visos nuomonės e, yra e, gana panašia kryptimi žvelgiančios, tad manau, kad mums belieka tiesiog dirbti ir žengti toliau pasirinktų kelių. Man atrodo, kad jums tekusi užduotis yra gana sudėtinga. Strateginiai planai skirti pirmam ir antram ramšiui. E, nėra tas dalykas, e, kuriame turime įtin daug patirties. Tačiau galbūt šiuo atveju valstybių narių patirtis būtų naudinga. Panas Odriu, prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, dėkuoju visiems pasisakiusiems, kurie prisidėjo prie diskusijų, išsamių diskusijų. Daug klausimų buvo aptarta, susijusių su pranešimu. kurie susijęs su bendruoju rinkų organizavimu. Pasiūlymai buvo pateikti labai vairūs ir aktualūs. Kalbama apie rinkos reguliavimą, didesnį negu siūloma komisijos pasiūlymą, tai yra svarbus dalykas tam, kad būtų galima užtikrinti kartų atsinaujinimą žemės ūkio sektorija. Ir tie pasiūlymai tikrai mums suteiks įkvėpimo, kad tos priemonės, kurios siūlomos, būtų tinkamai panaudotos ir realios. Dėkuoju visiems kalbėjusiems už jų išsakytą nuomonę. Aš manau, kad viską reikia tinkamai vertinti kaimo plėtra yra labai svarbus dalykas, svarbus aspektas. Reikėtų labai didžiai šį klausimą nagrinėti. Man atrodo, kad komisija ir atsakingas komisaras tiesiog prarado tinkamą suvokimą, kaip reikėtų mm, valdyti biudžetą. Nuo 27 metų, iki 27 metų turėtum laikytis labai atsargaus priemonų, kalbėti apie žemės ūkio tolesnį vystimą, bet jeigu nebus užtikrinama kaimo plėtra, mes negalėsime tų tikslų pasiekti. Toks klausimas yra svarbus diskusijose. Reikėtų kalbėti apie regioninę ir, ir vietos lygmenį ir tinkamą žemės ūkio užtikrinimą tuo lygmeniu. Ponios ir ponai, norėjau pasakyti, kad baigėme, bet dar ponia e, Müller. Ačiū pirmininką, manau, kad šios dienos diskusijos e, leido šitą išsiaiškinti. Mums reikia uh, E, nuspėjamumo, galėjimo planuoti savo veiklą ūkininkams. Kalbam apie mažas ir vidutinės e, žemės ūkio įmonės. Aš manau, kad ūkininkai e, labai rimtai žiūrėsi savo vaidmenį ir tinkamai tvariai tvarkys savo ūkius, nepriklausomai nuo to, ar tai yra maži ūkiai ar dideli ūkiai. Pasižiūrėkime, kaip ūkininkavimas keitėsi per pastaruosius dešimt metų. Turime tikrai geros patirties sukaupę aplinkosaugos rytyje dėl viršutinės ribos nustatymo. Aiški žinia yra, kad tai turėtų būti laisvai pasirinkamas dalykas. Reikia dar aiškaus, aiškios apibriešties, taip pat reikia ir perinamojo laikotarpio. Jeigu judėsime nuo dabartinės sistemos prie strateginių planų rengimo Taip pat parama, pa, pa, anticiklinė parama taip pat yra svarbus aspektas ir čia turėtų ūkininkai pagalvoti, kaip reikėtų tam tikrą rezervą susikurti, kuriuo būtų galima pasinaudoti prastesniais metais. Tokiu būdu jie patys galėtų išspręsti krizę, jeigu tokia e, susidarytų. Aš manau, kad mes kaip parlamentas turime užduoti e, viską žiūrėti mūsų piliečių akimis ir diskutuoti su komisija ir rasti gerą mūsų ūkininkams sprendimą. Dėkuoju. Ačiū ekspertams, mūsų svečiams iš regionų komiteto Ekosoko, dėkoju pranešėjams, dėkoju visiems, kurie dalyvavo šiose diskusijose. Dar vieną dalyką norėčiau pridurti. Sanglaudos politikos naudojimas kaimo regionuose. Taip pat buvo paminėti, paminėtos išorinės kliūkės. Taip pat žemės e, labai svarbu užtikrinti kaimų vietovių tinkamą būklę ir paramą joms. Komisija ir visi, kurie kalba apie biudžetą, turėtų atidžiau šį klausimą išnagrinėti, taip pat nepamesti iš akių jaunųjų ūkininkų, nes viskas susiveda į pajamas. Jeigu pajamos yra 50 procentų mažesnės nei kitose profesijose, jeigu sąlygos darbo nepaisant visų inovacijų, išlieka sunkios, o techniniai, socialiniai švietimo reikalavimai yra mažesni, tai tikrai trūksta tų, mm, tų pajamų, pajamos yra nepakankamos, dėl to ir mažėja gyventojų skaičius kaimo vietovėse. Regionai kurie neturi reikiamos kompetencijos, bet vis tiek skiria daug dėmesio ūkininkavimui kaimo vietovėse. Regionų komitetas nėra tiesiogiai kompetitingas, tačiau skiria daug dėmesio ūkininkavimui kaimo vietovėse ir mes dėkojame regionų komitetui už jų parengtas nuomonės. Mes, esam, mes turime tvirtus įsitikinimus, turime ir kitus žmonės įtikinti, kad reikia kitaip žiūrėti į bendrą žemės ūkio politiką. Buvo labai svarbus klausimai mūsų pranešėjams, o dabar norėčiau baigti šį darbo atvarkės klausimą. Padarysime minutės pertraukėlę. O po to ponas De Castro toliau pirmininkas, nes aš turiu dalyvauti kitur. Dabar minutės pertraukėlė, nes dalis iš jų turbūt norės išeiti ir tolesnėje posėdžio dalyje nedalyvauti. Dalyv... Dėkuoju ponui Dekastro už tai, kad jisai tęs toliau pirmininkavimą, perims mano pareigas kaip pirmininko. Yes. Who will take the floor for? Now. Huh? Now I take the floor. Ah, okay. Okay. No, I have played.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 Riprendiamo i lavori. Teskime darbą. Kolegos, liko dar du klausimai pagal mūsų darbo tvarkę. Pasižiūrėkite, prašom. Šešioliktas darbo atvarkės punktas - diskusija dėl Europos ateities ir kokia dabartinė padėtis. Mūsų komitetas yra atsakingas už nuomonės rengimą, už pranešimų rengimą ir iš karto suteiksiu žodį pranešėjai Jakovčič. Mes kalbame Europų, apie BŽP ateitį, taip pat ir Europos ateitį, tai yra darbotvarkės klausimas. Mes parengėme Konstitucinių reikalų komiteto nuomonę ir jame kalbame ir apie žemės ūkio produktus, ir apie labiau integruotą e, politiką. BŽP yra vienas iš ES simbolių. Aš norėčiau iškelti svarbesnę vietą kultūrinio paveldo, gastronominio paveldo svarbą, sanglaudą, e, vietos ir regiono tradicijas. Tai yra labai svarbu ir vietos ir regionių lygių, nes būtent tuo lygiu yra gyvendinamos visos svarbiausios BŽUP priemonės. Ir ten gaminami žemės ūkio produktai. Taip pat aš akcentuoju, kad sinergija tarp ekologinio žem... ūkininkavimo ir produktų, kurie turi geografinės nuorodas – Ta sąsaja leidžia ES žemės ūkį padaryti konkurencingesnį ir tai yra svarbus klausimas. Aš esu įsitikinęs, kad ateityje būtina sukurti tokias sąsajas tarp ekologinio kunikavimo, geografinių nuorodų saugojimo. Tai yra ypatingai svarbus dalykas. Jūs matėte turgelį Luksemburgo tu, aikštėje šiandien, daugybė ten puikių gaminių parduodama, puikios kokybės. Ir šiandien vartotojai ieško sveikų maisto produktų, kurie būtų puikios kokybės. Ir baigdamas norėčiau pridurti, kad mes, žinoma, kalbam apie būtiną BŽP reformą, bet aš norėksiu atuoti tai, kad ES būtina sumažinti skirtumus tarp tų piliečių, kurie gyvena miestuose ir kurie gyvena kaimo vietovėse. Kai kalbame apie Europos ateitį, labai svarbu užtikrinti politinę sanglaudą ir panaudoti fondus, kad būtų galima sumažinti e, egzistuojančius skirtumus. Norėčiau išgirsti jūsų nuomonę dėl pakeitimų, kurį aš pateikiau, pasiūliau dėl šios nuomonės. Aš tikrai nenorėčiau sukelti kokios nors painiavos, nes pakeitime tiesiogiai nekalbama apie, tiesiogiai apie Europos ateitį. Ten daugiau kalbama apie pasaulį, iš kur, kuriame ne, nebebūtų, lik, nebeliktų bado ir alkio. Ką galvoja šešėlinis pranešėjas? Ar reikėtų tokio pakeitimo, kuris būtų būtent čia mano minėta tema? Tai yra, kad mes norime išgyvendinti e, badą ir alkį kuo greičiau, kad Europa su savo patirtimi ir technologijom galėtų padėti išgyvendinti badą. Tai yra viena iš idėjų susijusių su Europos ateitimi Ir dabar aš laukiu jūsų klausimų, jeigu tokių būtų, mielai atsakyčiau. Tema, ovviamente, importante. Ačiū. Iš tiesų, tema labai svarbi. Ir e, dvi dienas posėdžiauja komitetas, matau, kad jau kolegų gretos rytėjo ir išvelgiu, ar kas norėtų pasisakyti. Kągi, Nikola Kaputo pirmiausia, paskiau ponas Flanagan ir toliau pagal sąrašą. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, pirmiausiai, tai aš noriu padėkoti ponui Jakovčičiui už nuomonės projektą. Tikrai teisingai pastebėta, kad labiau integruota bendroji žemės ūkio politika yra svarbus dalykas ir bendroji žemės ūkio politika ir turėtų prisidėti ateityje prie bendros Europos kūrimo. Bet turiu pasakyti, kad sumažintas BŽUP politikai biudžetas darys neigiamą poveikį. Ir kitas dalykas, kaip mes galėsime užtikrinti, kad žemesnėmis, turėdami mažesnius išteklius, užtikrinsime aukštus maisto saugos standartus, pavyzdžiui. Nes mes turime galvoti apie tai, kad bendro žemės ūkio politika perspektyvos požiūriu turėtų prisidėti prie saugaus maisto, turėtų palaikyti ir užtikrinti tam tikro lygio pa, uh, ūkininkų pajamas, kad e, kaimo vietovės neištuštėtų. Aš taip pat pritariu nuomoniai, kad e, konkurencingumas ir žemės ūkis tai yra susiję dalykai, ypač ekologinės sukininkavimas, geografinės nuorodos yra svarbu, visiems šiems elementams pritariu. Bet nepamirškime, mes kalbame apie Europos ateitį, o tai reiškia, kad tuo pačiu mes esame atsakingi už tas gairias, už tuos planus kurie turėtų užtikrinti tą Europos ateitį. Todėl reikia galvoti, kaip mes galime spręsti problemas, įvairiausias problemas, kuriomis susiduria pasaulis. Ponas Flanagan. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai retai jaudinuosi dėl to, ką sako ponas Junkeris, bet kai 17 metų kovo mėnesį jisai pradėjo kalbas apie būsimą žemės ūkio politiką, aš pagalvojau, na gerai, bent jau prasidės diskusija. Junktinės karalystės įstojimas yra įvykęs faktas. Uh, ir Trumpas išeina iš jungtinių tautų, tada reikia svarsyti, o kur link krypsta Europa. Ar mes nuo bendrosios žemės ūkio politikos nukrypstame, tai kas tada laukia ateityje. Atsirado vienokie ar kitokie pasiūlymai dėl struktūros, e, idėjos sklandė aplink Europos sąjungą. Diskusijos įvyko. Su mumis konsultavosi, bet negirdžiu jokių išvadų Tačiau aptikau vieną dalyką. Jūs tikriausiai turite kalbėti apie e, Jūs, nepas, jūs sutiksite, kad mokytojai yra įsilavinusi visuomenės dalis. Aš prieš keletą mėnesių su jais susitikau ir mes e, diskutavome įvairiuose miestuose ir regionuose. Aš manau, kad tokias idė, e, diskusijas uh, E, organizuoti ir toliau. Bet pavyzdžiui, žinot, aš pasidomėjau, daugelis jų net nieko negirdėjo apie tos visus procesus. Todėl tai yra tiesiog e, diskusijos burbulas. Ir aš, pavyzdžiui, išrinktas kaip skeptikas, bet aš manau, kad mes turime kovoti už e, bendrąją žemės ūkio politiką. Aš prieš bendrąją karinę sąjungą. Bet kur tos diskusijos, apie kurias mes kalbame, kad jos įvyko? Šioje ataskaitoje yra ir gerų dalykų, bet kadangi diskusija nevyko, aš baiminuosi, kad mes vėl pradėsime žengti tuo keliu, kuris mus veda tolyn nuo bendrosios žemės ūkio politikos. Ir tiesą pasakius, aš jau šitų žaidimų prisižaidžiau ir nuo šiol tai bus nebe mano žaidimas. Ačiū. Ačiū Lukai. Toliau ponas Hoffman. Ačiū, pana pirmininkė. Aš pritariu parengtam, parengtai nuomoniai. Tačiau yra neiškių dalykų. Gal taip nutiko dėl vertimo raštu. Nes konkrečiai turiu galvoje bendrosios žemės ūkio politikos ir konkurencijos politikos sąsajas. Taip, tai, ką jūs mintė, yra svarbu. Svarbu, kad jūs atkreipėte dėmesį geografinės nuorodas ir jų išsaugojimą. Uh, tačiau ES konkurencingumas tikrai priklauso ne nuo geografinių nuorodų apsaugos. Man atrodo, jau jūs čia žengėte per toli. Aš manau, kad formuluotės turi būti tikslinamos. Pritariu pranešėjui, kuris sako, kad reikia atsižvelgti į tarptautinius sąlygas, kurioms esant veikia mūsų žemės ūkio sektorius ir reikia atsižvelgti į kovą su badu. Dar vienas klausimas tai maisto sauga. Maisto sauga yra svarbus dalykas. Apie tai reikia plačiau pakalbėti, taip pat reikia pakalbėti ir apie veiksmingą energijos vartojimą žemės ūkio sektoriuje, nes tai labai aktualu, galvojant apie Europos ne tik tai apie Europos žemės ūkio, bet apskritai apie Europos ateitį. Todėl mes negalime pamiršti energijos vartojimo veiksmingumo. Reikia ir apie tai pakalbėti nuomonėje. Įdomu tai, kad pranešėjas nekalba apie nekalba apie bitininkystę. Ačiū, ponas Būda. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, Žemės ūkio komitete šiomis dienomis vyko ne viena intensyviai diskusija, bet visa tai skirta tam, kad ateityje būtų lengviau. Ir šiandien aišku, kad mums reikia galvoti, kaip iš gyvendinti bado šešėlį iki 30 metų. Kitas dalykas, kad mes labai apie daugelį dalykų nekalbėjome. Mes, pavyzdžiui, ilgai nekalbėjome apie tai, kaip iš kaimo traukėsi žmonės. Ir bus beprasmiška ateityje kalbėti apie tai, kaip kovoti su badu, jeigu kaimo vietovėse neliks dirbančiųjų. Uh, Todėl gal reikia galvoti apie įvairių elementų tarpusavio sąsąją, sąsąją su sanglaudos politika, tam, kad būtų sukurtos patrauklios ūkininkavimo sąlygos ir jauni ar ne patys jauniausi pasiliktų kaimo vietovėje. Rumunija gausu jaunuolių, kurie visai mielai renkasi verslo plėtota kaimo vietovėse. Bet viskas, ko jiems reikia, tai paskatinimo, reikia sukurti jiems infrastruktūrą ligoninės, mokyklas, telekomunikacijų infrastruktūrą, plačia juošio greiteigio, interneto sistemą. Be interneto šiais laikais nebus įmanoma išgyventi. Taigi kaimo vietovių plėtra tai yra, plėtra yra labai aktuali, nes kitaip Ir toliau gyventojų skaičius kaimo vietovėse mažės ir visas kitos mūsų priemonės bus praktiškai nereikalingos. Ačiū, ačiū poniai Būdai. Roberai, prašom. Ponas Rupė. Klausimas labai rimtas ir labai svarbus. Mes e, atrodo dabar liktai susėdę galim čia staigiai sugalvoti ir sukurti Europos žemės ūkio ateitį iš principo labai daug e, sričių e, svarstom, kokia turėtų būti ateitis ten, sakykime, konvergencijos, kokia išmokų politika, kokia, reiškia, mm, konkurencijos, kaip aprūpinti maisto, kaip padaryti kaimą gyvybingą, kaip jį plėsti ir taip toliau. Tai yra na, labai svarbus klausimai, kur nėra taip paprasta pasakyti 1, 2, 3 ir viskas. Aš manau, kad e, tai yra didžiulė atsakomybė mums šiandieną iš šios dienos varpinės pasakyti e, ir, ir maždaug suplanuoti ateitį. Tai galbūt e, šitam klausime galėtų, na, jį neforsuoti šito klausimo ir prisijungti, na, sakykime, mokslas, prisijungti prognozuotojai, atsirinkti sritis, kad iš tikrųjų tas mūsų pranešimas tikrai būtų ateities pranešimas, o ne matymas ateities iš šios dienos varpinės. Ir e, klausimas tai, kad mes stebim nuolatos e, e, jaunų ūkininkų netėjimą į žemės ūkį, kad nusipirko žemę dar nereiškia, kad jis ją dirba. Nusipirk, žemių perkančių yra turbūt nemažai investuotojų, investuotojų bet e, e, dirbti ir gaminti tokią produkciją, kurios šiandieną ir Europai reikia ir pasauliui. Ne tik tai, kad, sakykime, nusipirkau žemės, ten pasėjau grūdus, uždirbau pinigų ir to viskas pasibaigė. Kad e, tas ūkis būtų gyvybingas ir e, ateities ūkis, laikyti e, tokias ūkininkavimo formas, kurios turės ateitinės. Šiandieną, sakykime, atskirose šalyse tas pačias vištas dar narvuose augina kai jau kitos šalys senai to atsikratė į kurią pusę reiktų eiti ekologinis ūkis šiandien sakykime ekologinis ūkis yra remiamas iš kaimo plėtros fondų kaimo plėtros fondus mažinam e, vos ne per pusę tai iš kur mes remsim ekologinius ūkius o jeigu ekologiniai ūkiai norėtų plėstis tai apskritai iš kur ta parama gal sakykime ekologinių ūkių paramos schema turėtų atsirasti europinės paramos schemą jeigu iš tikrųjų mes norim tų ekologinių ūkių o jeigu mes tiktai norim kalbėt kad reikia ekologinių produktų tai palikim taip kas yra tai aš manau kad e, dalis e, žemdirbių tikrai mano kad e, tai taisyklės kurios kuriamos europoje yra labai sudėtingos ir jos nekalbant kad norim supaprastint jos vis sudėtingėja ir šiandieną vat praeitam klausime kai buvo kalba kad e, sekančio laikotarpio bendrojo žemės ūkio politika suteiks teisę daugiau valstybėm narėms spręst klausimų. Bet gerai, jeigu, sakykime, viena valstybė norės, narė norės spręst klausimų, o kita gal atvirkščiai trukdys spręst klausimus. Ir mes dar didesnius skirtumus gausim tarp valstybės narės. E, iš esmės turėtų, žinoma, eiti linkme ateities toks žemės ūkis, kuris kuo mažesni skirtumai būtų regionuose kuo mažesni skirtumai būtų tarp valstybių narių toj pačioj valstybėj narėj būtų kuo mažesni skirtumai kad e, nenorėtų sakykim baltijos šalių žmogus važiuoti į vokietiją ar ispaniją skinti pomidorų nes ten daug geriau gyvena skindamas pomidorus negu pas save augindamas tai iš tikrųjų šitie klausimai aš manau yra globalūs ir jie svarbūs ir mes tikrai turėtumėm na ne, ne neturėtų būti principas greičiau pateikti nuomonę o turėtų principas surasti e, tuos kertinius dalykus kurie tikrai liūdės kad tai taip turėtų būti ateityje atrodyti žemės ūkis ačiū Grazie colleghi del dibattito. Ačiū labai, ačiū kolegoms, ačiū už jūsų nuomonės, komentarus. Matau, kad turime komisijos atstovą, tačiau jis pasisakyti nenori. Tokiu atveju sutiksiu žodį pranešėjui. Ačiū už diskusijas, ačiū išsakytas idėjas. Aš labai aiškiai matau, kad vienas e, A4 formato puslapis apie Europos ateitį yra tikrai labai nedidelis indėlis. Aš turėčiau susitelkti, turėjau susitelkti tam tikrus aspektus, labai konkrečius aspektus. Dėkuoju Jums už Jūsų pasiūlymus, už idėjas kurias verta aptarti su ekspertais. Mes kalbame apie kaimo zonas, kurios tuštėja, gyventojai išvyksta. Mes negi, neapginsime nei kaimo plėtros, nei kaimo vietovė, jeigu leisime tiem žmonėms išvykti. Aš atsižvelgsiu į pakeitimus, į pasiūlymus. Taip pat aš turiu kalbėti ir pabrėžti tą faktą, kad tuštėja kaimo vietovės. Pavyzdžiui, Buvo paminėtos Baltijos šalis, kad žmonės vyksta į, tarkim, kitas šalis rinkti vaisių. Jauni žmonės vyksta į kitas šalis, į Dubliną, pavyzdžiui, Tai labai svarbus reiškinys, būtinai tai atsižvelgti ir aš paminėsiu į savo pranešimą. Ir, žinoma, aš kviečiu Jūs pateikti pakeitimus, kad galėtumėm galiausiai parengti kokybišką pranešimą. Eh? Ačiū. Pakeitimus galima teikti iki rytojaus, spalio 10 dienos, 13 valandos. Ir aptarėme 16 klausimą, dabar 17 punktas. Agri komiteto 18 metų rugsėjo 18-20 dienos komandiruotės į Airiją ataskaitos pristatymas. Iš mūsų komiteto vyko gana gausi delegacija. Dauguma kolegų dalyvauja ir šiandienos posėdyje. Jeigu yra kolegų norinčių pasisakyti, e, kviečiu tai padaryti. Ponas Maginės, e, Flanaganas. Ataskaita yra parengta apie tą vizitą, ji buvo jau pristatyta ir išplatinta. Pone Maginės, prašau. Ačiū pirmininkė. Džiaugiamės, kad buvo šis pranešimas parengtas apie vizitą. Jau šiek tiek ir pasimiršo tai, kas vyko. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie vyko į Airiją. Antrąją vizito dieną turėjome nemažai problemų dėl prastų oro sąlygų, reikėjo atšaukti tam tikrus suplanuotus susitikimus. Tačiau galite susipažinti su tuo, ką nuveikėme mm, šioje, šiame leidinyje. Tikrai neblogą įspūdį susidarėme apie Airijos žemės ūkio situaciją, dalyvavome ir Arimo čempionate, tiesą pasakius. Kolegams tai buvo labai smagi pramoga. Tai yra labai svarbus e, nacionalinis renginys, susijęs taip pat ir su bendra žemės ūkio politika. Tai yra e, tikrai, kaip jau minėjau, e, svarbi proga visiems airijos ūkininkams ir tai taip pat pademonstruoja, koks stiprus šis sektorius yra Airijoje. Norėčiau padėkoti sekretoriatui Karolinai už tai, kad padėjo įgyvendinti tokią intensyvę programą. Taip pat Airijos um, ūkininkų asociacija mums itin padėjo tą dieną, kai oras buvo itin prastas, dalyvavome ir demonstra... E, e, atsiprašau, vykome ir e, pavyzdinį ūkį. E, tai buvo puikiai galimybė pamatyti, kaip galima padidinti ūkių pelningumą. Tad džiugu buvo, kad turėjome galimybę susipažinti e, su ūkių teikiamomis galimybėmis. Tikrai susidūrime su tikrai didžiuliu svetingumu ir džiugu, kad airijos žmonės buvo tokie svetingi, jie neleisdavo mums išvykti po vizito be vaišių, be didelių vaišių. Ir mus visada džiugina toks svetingumas. Aš tikiuosi, kad kolegos ne tik pasimėgavo vizitu, tačiau ir daugiau sužinojo apie žemės ūkį, apie žemės um, ūkio bendruomenės. Norėčiau nu, padėkoti e, kolegui Makartį mm, ir Gaila, kad trečiąją dieną ne, ne, ne, nepavyko nuvykti į visas suplanuotas lokacijas. Galbūt kitą kartą e, atliksime viską, kas suplanuota, jeigu tik oro sąlygos leis. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponas Flanaganas dabar. Ačiū. Aš norėčiau mm, pritarti daugumai to, ką pasakė ponė Maginės. Tikrai įdomus vizitas buvo. Ir kaip jau minėjau anksčiau, mane e, daug kas vadina skeptiku. Ir mano patirtis e, dirbant su Žemės ūkio komitetu, taip pat darbas su žmonėmis iš visos Europos, mm, e, padeda man susidaryti geresnį įspūdį. Džiugu, kad e, turėjote galimybę atvykti į Airiją, pasižiūrėti, kaip mes dirbame, kaip veikiame. Gaila, kad nepavyko įtakoti oro. Na, bent jau dabar to negalime padaryti. Aš pats e, labai džiaugiuosi e, sūrio gamyba E, mano miestelėje ir tikėjausi, kad pavyks supažinti jūs su e, sūrį gaminančiais ūkininkais, tačiau galbūt kitą kartą atidėsime, e, kitam kartą atidėsime tuos planus. Tad ačiū itin už tai, kad apsilankėte ir mano stende Arimo čempionate. Tikiuosi, kad puikiai praleidote laiką. Būtent tai visada stengiamės užtikrinti mūsų svečiams Airijoje. Pone Sagniu. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai visada prisiminsiu e, šį vizitą, man jis buvo labai įdomus ir labai smagus. Norėčiau padėkoti poniai Maginės, kad tai puikiai susidorojo su krize ir e, pavyko jai suorganizuoti tam tikrų ekskursijų, kurios nebuvo iš anksto suplanuotos. Kalbant apie tą Arimo čempionatą, mes buvome tokie VIP svečiai ir Mūsų autobusas buvo nukreiptas arčiau um, viso renginio, tačiau autobuso vairuotojas nenorėjo važiuoti taip arti, nenorėjo įstrikti e, purvynę ir vienas iš pareigūnų, e, e kuris prižiūrėjo renginį, pasakė, kad turite būtent ten pastatyti autobusą, nes esate VIP svečiai. Tačiau mes atsakėme, kad nesame tokie jau svarbus. Man taip pat patiko ir viešbudis E, man, kaip rūkoriui, labai smagu, kad buvo vieta, e, kur galima po vakarienės sutraukti dūmą. Džiaugiuosi, kad tame viešbutyje buvo tokios sąlygos sudarytos. Taip pat lankėmės um, ūkija kuriame stebėjome pasėlių procesus ir tam tikrus mechanizacijos procesus. Jie taip pat minėjo, kad glifocitai yra būtini kartą per metus, kitaip sistema nefunkcionuotų. Ir kai kurie iš kolegų tarsi atrodė nusivylę, tai išgirdę, tačiau man atrodo, tai yra labai svarbi medžiaga, kalbant apie žemės ūkį. Dar viena vieta, į kurią nuvykome, e, tai buvo pieno ūkiai Turiu pasakyti, kad jie tikrai duoda e, nemažą pelningumą ir kalbant apie e, žemės savininką, neretai nutinka ir taip, kad tie žemės savininkai net negyvena šalyje, tačiau gauna pelną ir man atrodo, kad tai siunčia gana aiškiai žinia tokia, um, tokia e, parama yra neteisinga, jeigu um, jau tie pieno ūkiai duoda tokį didžiulį pelną, galbūt breksitas nebus tokia didžiulė bėda Britanijai, kaip kad yra sakoma. Uh, Dalyvavome ir vykome, atsiprašau, ir į um, arklių veisimo ūkį. Ir kalbant apie dirbtinę apvaisinimą, man atrodo, kad e, nebebūtina e, tūkstančius kilometrų, kilometrų gaminti tuos arklius, siekiant juos apvaisinti, e, reikia iškoti kitų būdų. Ir tai be abejo viskas yra su lenktynėmis, taip pat su mm, lažybų įmonėmis, e, kuriuose statoma už e, lenktynių laimėtojus. Na, o grįžtant prie e, arimo konkurso, Kai kurie mane laikė <laughs> to konkurso pirmininku, tačiau aš tiesiog norėjau pabendrauti su žmonėmis, o kai jau pasakydavau, kad esu politikas, tada visi pradėdavo kalbėti tik apie breksitą, visi supranta, kokia tai svarbi tema. Ir visi be abejo nori, kad viskas baigtųsi kuo geriau. Dar vienas dalykas, spaudoje, man atrodo, pasirodė kažkoks straipsnis tuo metu, kai lankėmės Airijoje. Ten buvo kalbėta apie tai, kad e, Airija įtin nukentės nuo breksito, kad e, žemės ūkio sistema nukentės, kad reikia kompensacijų ir taip toliau. Tuo tarpu yra teigiančiųjų, kad Europos e, sąjungoje, kad Europos sąjunga galbūt ir suteiks tai, ko reikalaujate. Tačiau reikia padidinti įmonių mokestį, tačiau tai nėra labai populiarus pasiūlymas Airijoje. Bene, è sempre molto interessante ascoltare Stewart Agnew. Gerai, visada labai įdomu klausytis pono Agniai. Merci, Monsieur le Président. Merci de, de, de ce compte-rendu. C'est vraiment très important euh, pour euh, nous tous de partager. Ačiū už tą išsakytą paramą. Labai malonu, maloni buvo patirtis tos išvykos Airijoje. Dėkoju poniai Maginės, kuri mus sutiko prieimė labai dosniai, turėjome daug ir įvairių pramogų. Nepaisant blogo oro, programa buvo ypatingai įdomi, nors ją teko ir keisti, bet mes galėjome susipažinti su Airijos žemės ūkio sektoriumi, kuris tikrai yra paveiktas Brexito Tai, ką sakė ponas Agnius, tikrai daug nerimo yra tarp Airijos e, gyventojų. Jie norėtų išlaikyti santykius su ES. Taip pat išlaikyti santykius ir su Šiaurės Airija. Tie santykiai yra labai pagerėję. Nuo didžiojo penktadienio susitarimo Ir dabar jau stiprėja santykiai tarp Airijos ir Šiaurės Airijos ūkininkų. Ir ta perspektyva, kad galimas nesusitarimas Brexito atveju, tai bus tiesiog katastrofa Airijos ūkininkams pasienyje tarptų dviejų teritorijų Airijos ir Šiaurės Airijos. Susipažinome ir su arklių auginimo sektorium Airijoje. Mes susipažinome su federacija, kuri augina lenktynių žirgus. Tai yra aktualu mano šalyje, Prancūzijoje. Ir jie, ta organizacija rūpinasi dėl uh, Mm, gyvūnų apyvartos judėjimo, nes tai yra labai svarbu šiame versle. Yra daug nerimo šioje srityje. Man buvo įdomu tai sužinoti, nes su mūsų kolega Čiui e, seksime toliau įvykius dėl tos asociacijos lenktinių žirgauginimo Airijoje. Tikrai mus labai puikiai priemė ūkininkai, įvairių ūkių ir mažų ir didelių ūkių ūkininkai. E, lankėmėse ir labai turtingose, dideliuose ūkiuose, bet taip pat ir mažuose, eksperimentiniuose ūkiuose, kurie atlieka tam tikrus tyrimus, eksperimentus kai e, vyksta sėjomaina, dirvos atgaivinimas, atnaujinimas. Ir tikrai tiem žemės ūkininkams reikia paramos iš, iš ES, ne vien dėl pajamų, bet taip pat, kad būtų galima leisti pereiti prie ekologiškesnės žemės ūkio praktikos. Ir mūsų pareiga yra juos informuoti, airijos ūkininkus, kad yra galimybės numatytos naujoje daugiametėje finansinėje programoje galimybė e, mokslin, moksliškai remti ir padėti. Man labai buvo e, malonu susitikti su kolegomis Žemės ūkio komitete čia. Mes buvome surengusios tokią moterišką vakarienę. Moteris taip pat daug yra prisidėjusios prie Žemės ūkio. Žinoma, pati nesu ūkininkė bet aš esu išrinkta toje teritorijoje, kuri yra labai stipri žemės ūkio prasme, taigi man labai yra svarbus žemės ūkio sektorius. Ir tik galiu pritarti, kad išvyka Airija buvo nepaprastai maloni. Ačiū už tai. Bene, grazie a te, cara Karim. Adesso la parola. Ačiū, Karin. Toliau ponas Kaputo ir paskiau Marima Gines. Ačiū, pana pirmininkė. Pirmiausiai tai noriu padėkoti kolegoms iš Šairijos, ypač poniai Maginės kelionė buvo puiki. Ir ji parodo turinti unikalių organizatorės savybių, kai reikėjo netikėtai keisti programą. Mes apvažiavome Smaragdiną Airijos salą ir kiekvieną parlamento kadenciją vykstama į Airiją, nes ten galima pamatyti, koks turi būti žemės ūkis ir ūkininkavimo sąlygos. Ūkininkai mūsų svetingai priėmė, mes kartu valgėme su, jie priėmė mūsų savo namuose. Ir um, to dėka susidarėma puikų vaizdą, ką reiškia būti ūkininku Airijoje. Ir uh, mes uh, pamatėme, kaip gerai rengiami mokymai jiems, kaip jie supranta uh, naujų technologijų svarbą. Tai man krito labiausiai akis. Ir tikrai man tai buvo labai įdomi patirtis, kurios aš visą gyvenimą nepamiršiu. Ir dabar, kai kalbame apie Jungtinės karalystės išstojimą, apie tai beje kalbėjomės praktiškai su visais, su kuriais tik susitikome. Taigi tema aktuali, tačiau aš manau, kad ES padės ir e, su airių delegacijos pagalba mes sugebėsime prastumti palankius dalykus. Pone Maginės, trumpai noriu padėkoti kolegoms už pasisakymus. Dar kažkas norėjote pasisakyti? Ponas Būda. Ponas Būda, ne, o tada jau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš trumpai noriu padėkoti poniai Maginės už puikiai suorganizuotą kelionę į Airiją ir atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes susipažinome su geros patirties modeliais. Mes kai ką bandysime perkelti į Rumuniją. Aš manau, kad komisija taip pat turėtų surenkti tokius apsilankimus, galvodama, kaip patobulinti gyvulininkystės srities mokslinius tyrimus. Airija toli pažengė šioje srityje, nes reikia pasakyti, kad patys ūkininkai vien savo jėgomis nesugebėtų įdėkti naujų technologijų. Ir dar noriu atkreipti komisijos e, dėmesį iš tai, ką labai gali būti, kad jungtinės karalystės išstojimas taps uždėlsto veikimo bomba nes praktiškai ir Airijoje, ir Junktinėje karalystėje yra pakankamai gerai perdirb, išplėtoti perdirbimo pajėgumai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad turi būti bendras susitarimas, nes airių ūkininkai neišsilaikys rinkoje kitaip, neįmanoma sutelkti visų ūkių pasienyje su Šiaurės Airija. Todėl reikia labai komisijai apgalvotai elgtis, tariantis dėl sienos tarp airijų. Marijan, žodis Jums. Ačiū pirmininkė. Na ir ačiū, kad taip šiltai atsiliepėte apie mūsų kelionę. Tačiau uh, noriu grįžti prie to, ką pasakė Seras Agnu. Aš sutinku, bet jūs esate kolega iš Junktinės karalystės ir Airijai. Junktinės karalystės įstojimas yra labai labai rimtas klausimas. Todėl aš norėčiau, kad kolegos Agnių frakcijoje ir partijoje gerai tai suprastų prieš pasitraukdami, nes pasiekmes Šiaurės Airijai ir Airijai bus neapsakomai didelio didelės ir jas nebus lengva sutvarkyti, susitarti nebus lengva. Todėl noriu atkreipti dėmesį tai, kad kaip tai svarbu. Ir kai tiek daug metų istoriškai jūs buvote kaip vienos rankos kumštis, atgneušti tą kumštį arba ranką padalyti pusiau neįmanoma. Todėl aš labai džiaugiuosi kad kolegos iš visos Europos labai vertina airių pastangas. Ir negali būti taip, kad airija taps um, tuo avinėliu, kuris aukojamas ant aukuro. Taip niekada nebuvo ir taip niekada nebus. Ir nėra tam tikrų sąsajų, apie kurias čia užsimenama. Jeigu kalbame apie Airiją, tai jos, uh, ji labai a, priklauso nuo keletos dalykų. Ir mes pirmiausia priklausome nuo taikos, kuri buvo pasirašyta. Ne tik mes, bet ir Šiaurės Airija. Todėl norėčiau, kad jungtiniai karalystiai pasitraukus iš ES išliktų puikus santykiai su ją ir kad Airija nebūtų padalinta spigliuotos sien, spigliuotą sieną. Aš balsuosiu prieš bet kokią sieną, ypač spigliuotos vėlos tvoras. Ir um, jungtinės karalystės išstojimas, man atrodo, kai kuriuos pavertė gana aršiais žmonėmis. Taigi, tokia parengta ataskaita Ir aš tikiu, kad mums pavyko kai ką pasiekti, kokį taip nebūtume pasiekę. Tai yra padėjo mums visiems kolegoms suvokti, kad Junktinės karalystės išstojimo klausimas yra labai jautrus klausimas Airijai. Ačiū. Ačiū, Marija. Gerbėmiai kolegos. Labai Jums ačiū. Galime pereiti prie 18 klausimo. Ir tai yra koordinatorių rekomendacijų patvirtinamas, kadangi nėra jokių pastabų. Dėl tų rekomendacijų skelbiu jas patvirtintomis. Na ir dabar man belieka tik tai atsisveikinti su jumis, o kitą kartą mes susitiksime spalio 15 dieną. Ačiū, posėdis baigtas.